Mėly kolegos, ponas ir ponai, pradėkime po pietinę mūsų komiteto posėdžio dalį. Pirmas klausimas 21. Keitimasis nuomonėmis su e, Europos e, ombudsmene, ponė Orailė, dėl gairių e, susijusių su parama eksporto kreditams. Valstybės narės šiuo metu vykdo tam tikrus tyrimus susijusius su parama eksportui ir būtent dėl to mes nusprendėme šį klausimą įtraukti į šios dienos posėdžio darbo atvarkę. Džiaugiuosi, kad ponia Orailė atvyko pas mus ir pasidalins su mumis su savo įžvalgomis apie šios sistemos e, veikimą ir e, <clears throat> galbūt kritiškai vertins e, paramos eksportui sistemą Europos Sąjungoje. Pone Langė, gerbėjai komiteto nariai, ačiū už kvietimą. Kaip žinote, mano galiojimai yra susijęs su administraciniais, o ne politiniais aspektais, todėl nedažnai mano, komite... mano veiklas susisieja su jūsų komiteto veikla. Mes e, renkame ir vertiname specifinio pobūdžio informaciją. Šiandien aš e, aptarsiu vykdomą tyrimą e, apie tai, kaip komisija vertina paramą eksportui. 2016 vasario mėnesį Ekovočio organizacija e, pateikė man skundą, ji stebi finansinę paramą e, įmonėms ir verslui e, teikiančias agentūras ES skundė yra reiškiamas susirūpinimas dėl to, kad dėl ES eksporto paramos nukenčia e, tam tikrų šalių aplinkosauga. Komisija rengia metinę ataskaitą, įskaitant ir e, Europinių kredito agentūrų veiklos vertinimą ir komisija pateikdama atitinkamą apžvalgą E, tariamai netinkamai atsižvelgia į žmogaus teisų ir aplinkosauginius aspektus, tai prašome tame skunde 2013 birželio mėnesį parlamentas atitinkama šią temą e, pranešimą yra rengęs, jo autorius yra e, Janik Žado, Ir e, mes todėl nusprendėme atlikti tinkamą tyrimą su kolegomis iš Lenkijos ir kitų šalių, siekdama įvertinti, kaip e, valstybės narės atitinkamų agentūrų veiklą vertinimą atlieka. Todėl 17 metų gegužės 11 aš pateikiau komisijai tris pasiūlymus, kaip spręsti šį klausimą Komisija turėtų konsultuotis su, su pilietinė visuomenė ir kitomis europinėmis organizacijomis ir vadovautis pagrindinėmis e, pagrindinėsio hartijos ir e, sutarčių nuostatomis, sprendžia šios klausimus. Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų parengti gairias pagal kurias valstybės narės turėtų teikti paramą komisijai rengiant atitinkamas ataskaitas ir peržiūras. Komisija taip pat turėtų imtis žingsnių, kad rengdama metinės apžvalgas daugiau dėmesio skirtų analitiniams aspektams. Komisija atsakydama į mano pasiūlymus teigia, kad uh, E, jei susimota per plačiai. Aš nesutikau su tokia komisijos pozicija ir e, todėl savo pasiūlymą aš e, pateikiau kaip oficialų. Aš remiuos 11 metų 1232 reglamentu, pagal kurį komisija turi parengti metinę apžvalgą parlamentui, įskaitant uh, agentūrų veiklos e, įvertinimo pagal tai, kaip jos atitinka savo veiklą ES tikslus, įskaitant aplinkosaugą ir žmogaus teisės. Tinkamo administravimo principai reikalauja, kad ES institucijos atliktų objektyvų išsamų nepriklausomą e, tyrimą grindžiamą adekvačią informaciją. Jeigu e, teisės akte nėra nustatyti aiškus standartai, e, tokios apžvalgos parengimo nereiškia, kad komisija negalėtų imtis e, platesnės apimties, o ne tik minimalių veiksmų. Kaip suprantu, 13 metų savo pranešime parlamentas siekia panašių tikslų. Mano darbuotojai atidžiai nuo 14 metų rengiamas komisijos ataskaitas įvertino, dėja jos tikrai nėra pakankamai objektyvios, todėl aš e, priejau išvados, kad komisija <clears throat> aplaidžiai vykdė savo funkcijas. Pastarasios e, prieš kelias savaitės aš gavau komisijos reakciją į savo rekomendacijas ir komisija toliau laikosi savo nuomonės. Nepaisant to, komisija sutinka, kad reikia imtis papildomų žingsnių, kad būtų gyventos mano rekomendacijos ir pagerintas ataskaitų rengimo procesas. Komisija pažadėjo konsultuotis su taryba ir parlamentu dėl ataskaitų rengimo metodologijos ir pasiūlys. Ne, E, atitink, pateiks atitinkamus pasiūlymus tarybos ekspertų grupiai dėl eksporto, paramos eksportui. Taip pat komisija konsultuosi su pilietinė visuomenė e, šiais klausimais. Taip pat komisija pareiškia, kad jeigu 2032 reglamentas būtų peržiūrėtas, komisija taip pat yra pasirengusi peržiūrėti savo poziciją. Taigi aš galiu konstatuoti, kad Iki, šiol, e, iki šio momento buvo padaryta pakankamai rimta pažanga ir esu pasirengusi bendravati su komisija siekiant iš naujo įvertinti pokyčius. Vakar aš vėl gavau e, skundų dėl komisijos e, rengimo ataskaitų ir <clears throat> skundžiamasi dėl to, kad komisija neturėdama visapuškos informacijos vis tiek uh, vykdo peržiūras mm, ir e, taip pat skundo teikėjai <clears throat> pareiškia pageidavimą, e, kad būtų peržiūrėtas dabartinis ES reglamentas. Tikiuosi, tai bus ir padaryta. Ačiū uždėmesi, esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. Puiku. Atrodo, kad e, egzistuoja tam tikras nesutarimas tarp komisijos ir ombudsmenės. Galbūt komisija galėtų paaiškinti, kaip ji vertina šios problemas prekybos generalinio direktorato atstovui ir atstoviai penkioms minutėms dabar suteiksime žodį. Ačiū, ačiū, kad suteikėt žodį. Ir taip pat dėkoju, kad domitės eksporto kreditais. Tai yra ta tema, kuri nesulaukia tinkamo dėmesio. Taip yra nesutarimų dėl e, ombudsmenės ir e, komisijos, bet jie nėra tokie e, kokybiniai. Mes komisijoje tikrai palaikome eksporto kreditų politikos kryptis, kurios yra skaidrios, kurios taip pat atliepia ES tikslams ir pritarėme vienoje srityje, tai yra kaip yra e, aiškinomios ribos e, arba pribojimai, e, kurie yra uždedami komisijai pagal reglamentą. Pirmame priedė yra minima remiantis šią informaciją. Tai yra tie keturi magiški žodžiai. Pirmajame priedė taip pat yra nuostata, kuri labai aiškiai pasako, ką turi pateikti kiekviena valstybė narėje. Ji turi pateikti duomenis, kurie yra susiję su įsipareigojimais, taip pat e, naujus įsipareigojimus, taip pat ir kur reikia, e, dar taip pat susijusius įsipareigojimus. Tai būtent e, pagal reglamentą tos informacijos reikia, turi pateikti valstybės narės. Taip pat prašo valstybių narių pateikti aprašymą, kaip yra atsižvelgiama į aplinkosaugos riziką eksporto kredito agentūrose. Ir būtent tai yra ta informacija, kuria remiantis e, komisija turi atlikti vertinimą, bet mes irgi esame riboti, ta prasme, kiek tos informacijos galime prašyti. Pagal reglamentą daugiau jos prašyti negalime. Tačiau mes taip pat atsižvelgėme į parlamento rezoliuciją. Mes girdime pilietinės visuomenės e, nerimą, esame iškėlę šį klausimą eksporto kreditų darbo grupėje ne kartą, bet dabar nematome jokio noro tą e, sąrašą e, informacijos peržiūrėti. Nėra jokio reikalavimo, kokia forma iš valstybių narių turi vykti um, tas atsiskaitimas. Galime pateikti puikų sąrašą informacijos, bet valstybės narės neprivalo jo laikytis ir neprivalo pateikti visos informacijos ten numatytos. Mes daug dedame pastangų, kad valstybės narės suvoktų skaidrumo geresnės atskaitomybės svarbą, nes tikime, kad ES tikslai šiuo atveju yra patenkinami ir būtų patenkinami, jeigu tai būtų. Nesame gavę skundų, kad yra pažydžiama bendrijos teisė. Nebent taryba pritartų e, tam atnaujintam sąrašui, kur yra įtraukta ir duomenys be tų, kurie reikalaujama reglamente komisija negalės įgyvendinti šių reikalavimų. Mes tikrai suprantame tai, ko norite jūs, ko nori Europos parlamentas, bet vieni mes negalime visko pasiekti. Komisija nekalta. Taip sakom mes. O ką mano mūsų pranešėjas? Dėkoju. E, tikrai ačiū už suteiktą žodį. E, dėkoju poniai ombudsmeniai, tarpininkiai ar tarpininkui, gal pa, tarpininkė. E, mes dabar taip sakant, bandome baigti tas pozityves diskusijas. Mes kalbame apie išorės koordinavimą, E, kaip galėtume, e, taip sakant, filtruoti išorės investicijas. Ir prieš metus, man atrodo, į ES teisę buvo e, bandoma perkelti EBPO gairias dėl eksporto kredito agentūrų, eksporto kreditų, bet Europos parlamentas sakė, kad eksporto kredito agentūros turi vadovautis nacionaliniais teisės aktais bet e, tokios eksporto kredito agentūros dalyvauja ir išorės e, eksporto veikloje, jų funkcijos yra, išeina už ES e, tikslų ir dėl to jos jie turi laikytis ES veikimo sutarties 3 ir 21 straipsnio. Ir vyko dėrybos, šiuose dėrybose paaiškėjo, kad uh, reikia galvoti apie koordinavimo kompetencijas, kad eksporto kredito agentūros turėtų būti kažkaip tai po vienu skėčiu ES, bet taip pat tai reiktų suteikti ir atsakomybės valstybėms narėms ir Europos komisijai kontroliuoti, tikrinti, kad tokios eksporto kredito agentūros ir jų veikla taip pat atitiktų ir sutarties tikslus Na, yra penkios, penki pranešimai ir tose penkiose pranešimuose e, mes matėme, kad e, Europos komisija iš esmės padarė kiekvieną kartą tą pačią išvadą, e, kadangi jūs norėjote, sakėt, nėra jokių skundų ir vadinasi yra laikomas ES sutarties, pažeidimų nėra. Mums iš tikrųjų tai e, visiškai nieko nepaaiškina e, nei apie to teksto dvasę, nei apie reikalavimus. Labai svarbu, kad Europos komisija e, paaiškintų valstybėms narėms, ko reikia ir kad valstybės narės turėtų laikytis tų santykių tų, su Europos komisija ir kad jūs kontroliuotumėt tą pateikiamą informaciją, kuri turėtų taip pat laikytis ir nepažeisti sutarties. Ir kiekvieną kartą Europos parlamentas e, yra tas, kuris rodo, kad Europos komisija netliko tinkamai savo darbo. Aš džiaugiuosi, kad e, yra, e, buvo kreiptasi į e, Europos ombudsmenį ir kad jūs padarėte tą pačią išvadą kaip ir Europos parlamentas. Kad, ir kad jūs išreiškėte irgi nepasitenkinimą Europos komisijos darbu. Aš nebejoju, kad jūs susidurite su sunkumais kalbėdama su valstybėmis narėmis. Tai yra tikrai sunku, kadangi kalbate apie COFAS, EMS ir visi kalba apie tai, kad čia yra Europos valstybių narių suverenitetas, čia yra jų mm, e, kompetencija, bet me, tai yra jūsų užduotis kad e, bendri Europos interesai neprieštarautų nacionaliniams interesams. Uh, Ir kai jūs teigiate, kad dabar jūs lauksite, e, kad taryba savo gerą valią galbūt pakeistų tą sąrašą, atsiprašau, bet mes ne to iš jūsų prašome. Jų kaip e, ir Europos e, ombudsmenė mes jūsų prašome paaiškinti valstybėms narėms, nurodyti joms krypti, kaip jos turėtų veikti ir kokių duomenų jos turėtų reikalauti iš eksporto kreditų agentūros. Tai yra tai, e, tas bendradarbiavimas, tai aišku iškelia klausimą dėl nacionalinių kompetencijų, bet tai yra jūsų darbas. Mes kaip Europos parlamentas e, laikomės tos pačios nuomonės kaip ir Europos ombudsmenė savo išvadose ir tikimės, kad mūsų komitetas e, stengsis ir toliau e, galvoti apie šį dokumentą ir toliau priversti Europos e, komisiją ir valstybės narės per Europos komisiją laikytis taisyklių, kurias nustatė šios institucijos. Merci beaucoup. Any question? Dėkoju. Ar turite klausimų?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 pagal atitinkamus direktyvos nuostatas komisija privalo parengti e, savo metinės veiklos atsakymą įvertinti eksporto kreditų agentūrų veiklą. Ir e, šioje ataskaitoje akivaizdu, jie vertinant, kad e, komisija nepakankamai atsižvelgia į klimato kaitos ir žmogaus teisų aspektus. Ombudsmenė tai įvertino kaip netinkama komisijos administravimo veiklą, tačiau 2013 metais buvo kritikuojami Europinių e, kredito agentūrų veiklos e, įvertinimo ataskaitos. Būtina rimtai vertinti parlamento e, pastangas vykdyti parlamentinę kontrolę, kaip ir kolega Žado. Aš siūlau, e, kad komisija parengtų atitinkamą išplėstinį kriterijų sąrašą ir pristatytų jį tarybai patvirtinti. Ačiū. So, perhaps one question to the commission. Gal klausimas čia komisijai? Koks būtų jūsų patarimas e, parlamentui? Ką reikėtų daryti? Mm, reikėtų naujos vizijos dėl teisės akto, ar reikėtų mm, laišką pasiūsti komisijos nariui, pasakant, kad, na, turite <laughs> dabar spręsti tą klausimą su valstybėm narėm? Ką jūs turėtumėte omeny, kai būtų galima pagerinti situaciją, nes tikrai dabartiniu metu situacija nepatenkinama, net ir jūs, net ir jūs paminėjote tai. Ačiū tikrai nenorėčiau mm, galvoti, kad galėčiau parlamentui patarinėti, kokią politiką formuoti. Bet reikia pasakyti, kad na, nesu komisija jūsų nuomonės nesutinka. Čia su, su taryba yra tas nesutarimas. And, uh, of... Tai jūs pristatysite teisės akto uh, redaguotą, pakeistą variantą, kad galėtumėm gauti geresnės ataskaitas. Mes panalizuosime, ar vienos pastraipos 60 puslapių reglamento priedė, mm, jeigu jis būtų pakeistas, ar, to, ar, ar, ar tai būtų tinkamas variantas. Jūs žinote, kokią sistemą numato reglamentas, kad uh, Mm, tai yra smarkiai yra modifikuota ir jeigu reikėtų didelių pakeitimų, tai reikėtų keisti teisės aktą. Žinau, ar per 29 straipsnį būtų galima kažką padaryti, bet mes net mestumėm tokio varianto, kad reikėtų keisti reglamentą. Kokia būtų ombudsmės nuomonė to klausimo? Na, aš aišku labai džiaugiuosi, kad Komisija pritarė mūsų pateiktai analizai, bet toliau išlieka nestarimas dėl reglamento galimybių, ribų. Bet man atrodo, tikrai turite pabandyti. Jūs kalbate apie pirmo priedo formuluotę. Komisija pateiks metinę ataskaitą parlamentui. Uh, Mm, tos informacijos pagrindu. Na, e, filmas gali būti paremtas knyga, bet tai nereiškia, kad e, būtinai turi būti viską atsižvelgta ar kad knyga turi po to atspindėti filmą. Esmė yra viso šio dalyko logika. Reglamentas numato, kad turėtų būti tinkamas įvertinimas. Uh, Jeigu sakote, kad negaunate pakankamos informacijos, kad yra spragų, mes sakome, kad ir reglamento rėmose jūs galėtumėt padaryti spaudimą ir, ir gauti daug daugiau. Ir, ir, ir per, taip ir peržiūrėta priedą, gal tai jo pagalba irgi būtų galima to pasiekti. Mes tiesiog galvojame, kad jūs galėtumėt dar pabandyti, pasistengti padaryti daugiau. Pirmininkas, aš esu tikras, kad tęsime darbą šiuo klausimu ir greičiausiai bus ar gal rezoliucija, ar, ar na nežinau pasitarsime su tarp koordinatorių, ką būtų galima padaryti, bet iš tikrųjų treji metai ir situacija negerėja, mūsų toks variantas netenkina. Akivaizdu, kad um, turime išsakyti aiškę parlamento poziciją to klausimu. Dar kartą labai ačiū ir geriausios kloties jūsų darbe. So, next item is the state of play of the implement. Kitas klausimas tai yra e, tvarumo susitarimo Bangladešui įgyvendinimas, pasikeitimas nuomonėmis šio klausimu, man atrodo, tai yra vienas iš pavyzdžių, kur tikrai priekyba yra paremta vertybiniais principais ir Rana Plaza nelaimės e, turime, mm, aišku, labai e, sutarimą ir Liepos mėnesį buvo aukšto lygio sutikimas Bangladeše. Mūsų komisijos narė Malmstrom mm, ten dalyvavo ir mūsų pranešėjas nuolatinis taip pat ir dėl to po šito aukšto lygio susitarimo buvo paskata penkta techninė ataskaita komisijos Aišku, tikrai dabar laikas po tos ataskaitos paskelbimo aptarti tą situaciją, nes turime aptarti mm, tolesnę eigą e, po šio susitarimo, koks turėtų būti koordinasnis darbas toliau vedamas. Reikia, aišku, pakalbėti apie visą ilgą sąrašą dar neįspręstų trūkumų. Mm, ypač, aišku, tas klausimas dėl darbo teisės, darbuotojų teisių, bet, aišku, ir kiti dalykai aktualūs. Mes turime ir Bangladešo ambasadorių salėje, sveikiname jūs atvykus į mūsų posėdį. Tai ir pradėsime nuo ambasadoriaus pasisakymo, po to suteiksiu žodį EIVT, priekybos direktora, generaliniam direktoratui ir po to mūsų pratešėjų. Prašom, ambasadoriau, maždaug 8 minutės jums. Thank you, uh, very much, honorable chair. Labai ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Labai džiaugiuosi šią galimybę būti šiandien jūsų posėdėje. Dėkoju už INTA komiteto kvietimą pristatyti naujausią situaciją dėl tvarumo susitarimo, ypač dėl viso atliekamo darbo. Um, ką mes darome Baglandeše dėl gamyklų situacijos, iš tikrųjų įvertinant mūsų atsakomybę atsakomybę, Bangladešo valdžios atsakomybę už šią sritį. Ir tas susitarimas e, dėl pastatų saugumo ir priežaisinės saugos buvo pasirašytas 2000. 13 metų vidury buvo pas, ir, ir prisijungė ir darbdaviai, ir profsąjungos, e, buvo siekiama užtikrinti saugę darbo aplinką. Bangladešo valdžia labai vertina tarptautinių partnerių suteiktą pagalbą, užtikrinant e, saugą darbo vietose visose gamyklose, kurios orientuotos į eksportą. Uh, Labai svarbu pažymėti, kad um, tas susitarimas uh, lėmė tai, kad 1505 mm, tekstilės gaminių fabrikai na, ėmėsi priemonių, 892 uh, fabrikai mm, pritaikė dar tolesnį taisomą į darbą ir iš tikrųjų padaryta didžiulė pažanga. 82 procentai darbų yra atlikta pagal susitarimą, 92 procentai pagal alijanso reikalavimus. Likę fabrikai kiek daugiau nei dviženklis skaičius atliks darbus pagal nacionalinį iniciatyvą. Siekiant užtikrinti ilgalaikį tvarumą šio, šių taisomojų priemonių, Bangladešas suformavo mm, taisomojo darbo koordinavimo grupę 2017 metais. Mm, Jie yra pavaldi fabrikų priežiūros e, departamentui, e, DAIFI vadinamajam. Ši e, koordinavimo grupė RCC atsakinga už taisamasis priemonės, ji dabar veikia ir prižiūri, kaip yra e, gyveninamas e, taisamasis planas pagal nacionalinę iniciatyvą, kokie tie taisomieji darbai vyksta fabrikose ir atitinkamai, aišku, prisima atsakomybę už alijanso ir susitarimo fabrikus už jų e, vykdomas priemonės mm, prieinamojo laikotarpiu. Bangladešo valdžia smarkiai padidino ir žmogiškosius ir finansinius išteklius skirtus šiais ryčiai per penkerius metus tam, kad sustiprintų DAIFI e, darbą e, šio departamento biudžetas išaugo penkis kartus. Bendra suma 679 nauji postai buvo sukurti ir dabar turime beveik tūkstantį darbuotojų. Greta e, jau buvusių inžinierių, kurie užsiemė e, situaciją gerinančiomis priemonėmis turime e, naujus 60 inžinierių, kurie buvo įdarbinti e, RCC, kad padėtų dėkti e, taisomasias priemonės. Taip pat TDO dar 7 inžinierius komandiravo, kad jie padėtų mūsų darbe. 6 jau pradėjo darbą, dar 41 inžinierius labai greitai prisijungs prie RCC darbo. Monit Monitoringo komitetas atsakingas už pernėm laikotarpį buvo suformuotas 2017 m. paskutinį ketvirtį. Jame dirba vyriausybės, profsąjungų ir gamyklų savininkų atstovai mm, atsakingi už pernamą laikotarpį susitarimą ir jo vykdymą mm, RCC pavaldžiose fabrikuose. Profsąjungos ir darbdaviai prisijungė prie šių procesų kaip e, tikrai nariai. Ir mes galvojame, kad tikrai labai svarbu būtų paminėti aukš, Bangladešo aukščiausio teismo sprendimus ir um, laikinąją nutartį, kad būtų gyvendamas perinamą laikotarpio susitarimas tam, kad iki 2018 metų lapkričio 30 dienos būtų užbaigtas šis darbas. Šis perinimo laikotarpio susitarimas mm, bus įgyvenama 16 mėnesių. Perinamo laikotarpio komiteto mm, priežiūroje. Mm, Mes suprantame, kad tai buvo pateikta kreipimasis į aukščiausią Bangladešo teismą dėl pratesimo ir suinteresuotos šalis e, dabar labai aktyviai dirba e, šio klausimo dėl sutarimo pratesimo. Mes labai tikimės, kad e, pereinamasis laiko tarpis bus sėkmingai įveiktas ir galiausiai visa atsakomybė bus uh, E, perduota RCC. Galiausiai juk nacionalinės vyriausybės atsakomybė yra užtikrinti saugą mūsų gamyklose. E, Šiuo metu, e, anksčiau šiais metais, 2018 birželį, įvyko ketvirtasis mm, tvarumo susitarimo aukšto lygio grupės susitikimas, kuriame dalyvavo es priekybos komisarė ir Bangladešo priekybos ministras. Ir Labai svarbu būtų paminėti partnerystę tarp ES ir Bangladešo stiprinimą, nes tai yra būtina, kad užtikrint turėtumėm atsakingą tekstilės pramonės valdymą Bangladeše ir kad užtikrintumėm saugę visą tiekimo grandinę. Per paskutinį tvarumo susitarimo e, peržiūros susitikimą e, Bangladešo BLL to, e, įstatymas buvo toliau um, patobulintas TDO patarimų laikantis ir Bangladešo vyriausybė valstybė, Bangladešas jau patvirtino um, šio teisės akto pakeitimus. Bangladešo vyriausybė dirba su e, TDO e, formuodama e, sužeidimų darbe draudimo visą sistemą Bangladešo tekstilės pramoniai dirbama kartu su socialiniais partneriais, e, kad būtų e, atitinkamai ši sistema integruota į bendrą draudimo sistemą Bangladeš, Bangladeše ir akivaizdu, kad yra atliekami visi reikalingi gyvenimo e, darbai. Bangladešo vyriausybė sutinka, kad kompensacijos už sužalojimus ar mirtis darbo vietoje yra pagrindinė darbuotojų teisė. Mm, ir Aišku, vis tik tai, kad mm, tai, labai, tai yra didelės labai kainos ir todėl visos suinteresuotos šalis turi dalyvauti šiuose diskusijose, reikia aptarti mm, ir turimus išteklius ir reikia galvoti apie turim, galimas technologijas, kaip įgyveninti visą šią draudimo nuo sužalojimo darbę sistemą. Mm labai svarbu, kad visose procesuose dalyvautų visas e, tekstilės sektorius. Bangladešas sukūrė nacionalinę profesinių sužeidimų draudimo sistemą iš pradžių. Mm, ji buvo skirta mm, tekstilės gatavų gaminių pramoniai, e, būtent pasimokant iš Rana Plazos kompensacijos susitarimo pamokų. Uh, Ir savo susitikimuose su INTA anksčiau esu minėjęs, kad Bangladešo tekstilės pramonėje, tekstilės gamyklos labai daug investavo į darbus skirtų situacijai ištaisyti. Tačiau jeigu, aišku, įsigilintumėm į situaciją, pamatytumėm, kad kol kas dar galutinis rezultatas nėra labai geras ir todėl tai, tai nelabai atsispindi dar mūsų pramonės sėkmingame darbe. Mes už tai labai prašytumėm jūsų pagalbos, parodant Bangladešą kaip pavyzdį, kad iš tikrųjų kaip valstybė, kuri labai daug dirba, užtikrinant darbuotojų saugą. Bangladešas uh, palaiko labai glaudžius ryšius su Europos Sąjunga. E, iš tikrųjų, jie paremti tarpusavio pasitikėjimu ir pagarbą. Tai ačiū. Labai ačiū ambasadoriu. Dabar suteiksiu žodį priekybos generalinio direktorato atstovė atsakingai už tvarių vystimąsi. Uh, Ačiū. Prieš uh, trumpai pristatydama naujausią informaciją dėl tvarumo susitarimo noriu padėkoti Europos parlamentui, ypač uh, Inta komiteto nariams, tikriesiams ir pakaitiniams už jų konstruktyvę paramą ir dalyvavimą visose veiksmuose susijusiuose su šio susitarimo rengimu. E, mes bendromis pastangomis stengiamės savo partnerius Bangladeše aprūpinti visomis paramos priemonėmis. Taip, ambasadorius teisus vyko ketvirtasis aukšto lygio susitikimas dėl tvarumo susitarimo. Galėjome aukšto lygmenių aptarti rūpimas problemas. Prekybos darbo ministras komisijos narys dalyvavo šiame sustikime ir mums susidaro toks dviejopas įspūdis dėl sustarimo įgyvendinimo. Kaip teigiamą aspektą galima paminėti padarytą Bangladešo pažangą darbo sąlygų ir <clears throat> saugos užtikrinimo srityje Mm, pavyzdžiui, darbo įstatymo atitinkami pakeitimai ir e, įgyvendinamieji, įgyvendinamieji aktai buvo e, patvirtinti, patvirtintos e, atitinkamos operatyvinės procedūros, registracijos tvarka Tačiau komisija pareiškė rimtą susirūpinimą dėl nepakankamos pažangos susijusios su pagrindinėmis darbuotojų teisėmis. Komisija aiškiai pareiškė tame sustikime, kad Bangladešo prisimti įsipareigojimai pagal TDO konvenciją turi būti įgyvendinti, pirmiausiai dėl e, susirinkimų, būrimosi į organizacijas laisvės ir kolektyvinių darbo sutarčių Bangladešo atstovai pažadėjo nedelsiant pašalinti likusius trūkumus, patvirtinant atitinkamus teisės aktus ir jų įgyvendinimo nuostatas. Ir džiaugiuosi girdėdama iš ambasadoriaus, kad atitinkamas darbo įstatymas jau buvo patvirtintas, parlamentas jau buvo anksčiau patvirtinęs atitinkamus įstatymus, tačiau tik bengalų kalba reikia šį įstatymą dar išversti, kad galėtume įvertinti jo nuostatas. Džiaugiamės e, Bangladešo e, pažadu nustatyti minimalius reikalavimus, e, tiksliau sumažinti minimalius reikalavimus, siekiant registruoti tekstilės fabrikuose profesinės sąjungas, numatant tik tai 25 procentų darbuotojų narystės būtiną ribą. <clears throat> mes siekiame, kad ta riba būtų sumažinta iki 10 procentų, raginame Bangladešą apsaugoti e, darbuotojus nuo bet kokios diskriminacijos e, susijusios su, su jų galimu būrimusi į profesinės sąjungas ir e, taip pat sumažinti neregistruojamų profesinių sąjungų uh, skaičių, kuris ir toliau išlieka pakankamai aukštas, kalbant apie priešgaisrinę pastatų saugą. Bangladeše mes ir toliau remsime visas privataus sektoriaus iniciatyvas atitinkamoje srityje, siekiant pagerinti priešgaisrinio pastatų saugą ir e, Tikimės, kad teismai taip pat es savo atitinkamas bylų svarstymus, e, kol pradės tinkamai veikti e, pristatytą e, tarpininkavimo darbo grupė. Mhm. Labai tikimės, kad e, vyriausybė ir toliau palaikys tinkamą teismo sprendimą dėl galimybės atitinkamoms įmonėms išlikti, e, toliau dirbti Bangladeše, tačiau e, Kol kas teismas nagrinėja apeliacinį skundą. Mes turime palaukti galutinio teismo sprendimo. Spalio mėnesį buvo susitikusi posėdžiaudama 5 plus 2 grupė, svarstė e, susitarimo gyvendinimo techninius aspektus ir 2016 rugsėjo mėnesį buvo paskelbta atitinkama informacija, apie ją minėjo pirmininkas EIVT vardu, dabar kalbės jos atstovai. Gerbiamas pirmininkė, mėly komiteto nariai, noriu padėkoti parlamentui už politinį dėmesį, kuris yra skiriamas Bangladešui už konstruktyvų dalyvavimą vykstančiuose diskusijose šią temą. Neseniai buvo patvirtinta lapšio 15 dieną Europos parlamente atitinkama rezoliucija, jūsų nuolatinis susidomėjimas šiais klausimais mums yra labai svarbus. ES palaiko e, ilgalaikius tarpusio santykius su Bangladešu. Noriu pabrėžti, kad e, mūsų politiniai santykiai suintensyvėjo per pastarosius keletą mėnesių pabėgėlių krizės kontekste. Vyriausiai galiotinė Mogherini buvo susitikusi su premjeru Hasina e, New York'e rugsėjo pabaigoje, du kartus buvo susitikusi su Bangladešo užsireikalų ministru mes aukštai vertiname Bangladešo vyriausybės ir gyventojų pastangas priglausti rohinių pabėgėlius, kuriems daromas didžiulis spaudimas. ES ir toliau skirs Bangladešui humanitarnę ir politinę paramą. Mūsų tikslas yra gražinti pabėgėlius į jų kilmės šalis ir vietas, tačiau visą tai turi būti atliekama laikantis tarptautinės teisės nuostatas, svarbiausia pagerinti e, situaciją Rahino valstijoje. E, Mienmare, kad pabėgėliai galėtų grįžti, taip pat mes stengiamės nustatyti taip pat ir reglamentuoti tinkamus e, procedūras, gražinant pabėgėlius iš Bangladešo, kurie vyksta Europos Sąjunga. Tikimės, kad Bangladešas ir toliau vykdys standartinės operatyvinės procedūras, kad pasiektume apčiopimų rezultatų. Prioritetą savo dialogę su Bangladešu teikiame žmogaus teisėms. Mums yra labai svarbu, kad Bangladešo vyriausybė aktyviai bendradarbiautų šiais klausimais bendrose pareiškimuose spaudai balandžio mėnesį Mes pabrėžėme abipusius įsipareigojimus žmogaus teisų dialogui. Liepos mėnesį Dakoje ES e, institucijos įsipareigojo teikti paramą stiprinant pagarbą žmogaus teisėms. Bangladešė, nepaisant to, situacija kelia nerimą, dar daug ką reikia nuveikti, papildomų iššūkių kyla besiruošiant parlamento rinkimams. ES ir toliau tęs dialogą su e, Bangladešo e, vyriausybė. Esame paskelbę nemažai viešų pareiškimų. Ta ir toliau darysime, rengiantis parlamento rinkimams nuolat sustinkame su Bangladešo valdžios institucijomis e, ir tikimės, kad busme rinkimai bus patikimi, sąžiningi, įtraukus, nešališki ir bus užtikrinta teisės viršenybė E, tekstilės e, pramonė, taip pat e, jos atstovai leis aktyviau dalyvauti visuomenėje veikloje visuomenėms organizacijoms, o pačioje pramonėje bus pagerintos darbo ir saugos sąlygos, kaip ir kolegos iš komisijos pagristai minėjo, būtina suderinti atitinkamus e, e, darbo teisės įstatymus veikiančius Bangladeše su TDO standartais. Šio tikslu yra vykdomas atitinkamos konsultacijos ir mes glaudžiai bendradarbiavame su komisija. Kaip įprasta. Ponui Karvinui žodis. Ačiū pirmininkė nesakėte, kiek laiko aš galėsiu kalbėti, taigi aš e, tai suvoksiu ir įvertinsiu kaip galimybę kalbėti, kiek aš noriu. Na gerai, neviršysiu įprastinio kalbėjimo laiko, noriu pasveikinti mūsų tarpę ambasadorių ir kitų ES institucijų atstovus. Pirmininkė, aš e, iš tiesų turiu jau kalbėdamas pasverti savo mintis, nes arba aš galėčiau pasirinkti tokią pačią poziciją kaip ir kitų ES institucijų atstovai, pristatydamas tokią tolygę žinę. <clears throat> uh, uh, kuria būtų bandoma pasiūsti Bangladešui tam tikrą susirūpinimo žinią tarp eilučių, tikintis, kad Bangladešo atstovai ją supras ir perskaitys. Arba galėčiau pasiūsti Europos parlamento kolegų žinę, kurie mane nuolat stabdo parlamento koridoriuose ir pabrėžia vis didėjantį jų susirūpinimą dėl to, kas šiuo metu jų manimų vyksta kalbant ir vertinant santykius tarp ES ir Bangladešo. Ir tas vertinimas iš tiesų yra visiškai priešingas nei tas e, tolygus vertinimas, kurį ką tik išgirdome. Aš, žinoma, suvokiu, kokia situacija yra ambasadorius, aš puikiai suprantu, kokia situacija yra mūsų giminingos institucijos ir kodėl e, ta žinia e, atvirame forume yra būtent tokiu pavydalu siunčiama, tačiau E, kadangi e, matau, kaip visomis pastangomis bandoma išlaikyti tą pusiausvyrą tarp informacijos, kurią gaunu iš kolegų ir giminingų institucijų. Vis tik tai aiškiai matome, kad tikrai susidurime su didžiuliais sunkumais siekiant pažangos, nes Pavyzdžiui, šiandien EVT atstovai e, dažnai kartojo tą e, teiginį, kad situacija kelia nerimą ir dar daug ką reikia nuveikti. Galiu pasakyti, kad daugelis e, Europos parlamento narių nekartą tą yra pasakę, tačiau tos mintis jau priklauso ir teiginiai priklauso praeičiai. E, man štai yra ta kalba, kurią man šiandien parašė, kurią turėčiau pasakyti šiandien, tačiau aš jos minčių nesilaikysiu. Manau, kad dabar jau pasiekime tokį etapą, kuriame turime aiškiai apibrėžti savo pozicijas, giminingos institucijos e, galbūt turi kovoti keliais frontais iš karto. E, tačiau aš Vis tik tai manau, kad pažanga bus pasiekta greičiau, jeigu mes e, kalbėsime daug atviriau. Ir toks būtų mano aiškus vertinimas. Nebent mes labai greitai pamatysime apčiuopiamus rezultatus, nes priešingų atveju Europos parlamente prasidės atinkami judėjimai, siekiant užkirsti kelią e, tolimesniai e, teigiamai es ir Bangladešo tarpusio santykių raidai. <clears throat> Taigi ilgiau nekalbėsiu, tačiau tikrai man kelia nerima dabartinės tendencijos situacija kaimininėse šalyse. Ir mūsų komitetas ilgai laikėsi nuomonės, kad reikia Bangladešui toliau e, suteikti galimybę sudaryti sąlygas, vystyti tarpusio prekybą, turint omenyje rohinių krizę, tačiau vis daugiau kolegų pradeda kalbėti apie tai, kad jau reikia užimti daug aiškesnę poziciją. Pirmininkė, aš e, susilaikysiu nuo tolimesnių žodžių pasakiau tiek, kiek šiuo metu norėjau pasakyti. Mes, žinome, esame pasirengę ir toliau uh, uh, siekti pažangos, pasirašant įvairius prekybinius sustarimus, tačiau atsižvelgiant į tai, uh, kokių kalbų girdime aplinkui, turiu pasakyti, kad parlamentas privalo imtis aiškesnių veiksmų, nes vien tik graž, gražių žodžių tikrai nepakanka. E, aš šešiomis sekundėmis viršiu man skirtą kalbėjimo laiką. Pirmininkė jūsų dėmesį blaško mano geras bičiulis ir kolega, tačiau aš tuo nepasinaudosiu. Ačiū. Ačiū už aišku pasisakymą. Dabar pakviesiu e, Pietų Azijos delegacijos vadovę Lambert. Thank you, President. Ačiū, pirmininkė. Na, nesitikėjau pasisakinėti dabar, bet e, pasakysiu porą žodžių. Nemažai e, tų nerimo e, išsakyto aš tikrai suprantu ir, kaip ir sakė ambasadorius, dėl Rohingo krizės. Ir tai kaip tai paveikia patį šalį ir e, mes matėme besilankydami pačioje šalyje, tai taip pat paveikia ir pilietinės, e, e, paveikia ir viešasias paslaugas, žmonės. Ir mes tikrai suvokiame, kad tarptautinė bendruomenė iš tiesų neveikia taip ir nesuteikia finansinės paramos, iš kokios buvo tikėtasi Bangladešui. Tai tą suprantu ir tie du dalykai tikrai yra labai svarbus, vertinant visą situaciją Bangladeše. Tačiau vis tiek galvoju, kad kai kurie klausimai dėl darbo teisės, kiek tai yra susijęs su eksportu, eksporto zonomis, yra tikrai tie klausimai, kuriuos jau aptarinėjame įvairių vizitų metu Bangladeše kartu su ambasadoriumi ir kitais. Ir manau, kad pažanga turėtų ir galėtų būti daug greitesnė. Taip pat e, tas rūpestis e, dėl e, pereinamojo laikotarpio irgi mus visus neramina. Nemažai pažangos buvo jau padaryta dėl kainodaros yra e, gamyklų, kurios e, yra mažos, e, bet aplinkosaugos standartų beveik nesilaikančios. Jų standartai yra m, mm, tikrai labai maži. Investicijas jos pritraukia, bet kadangi kaina yra maža, jų, bet jos nesilaiko jokių reikalavimų. Tai yra tie klausimai, kurie, man atrodo, irgi turėtų būti aptariami. Ir aišku, bus klausimų ir kitų, kai Bangladešas e, taps e, jau vidutinės pajamas e, užtikrinanti žmonėms šalis. Na, tai pažiūrėsime, ką galėsime pasiūlyti kitose prekybos sustarimuose. Manau, kad tai užtruks, taip. Dabar šešėliniai e, pranešėjai, ponas Maks. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš pasisakydama šią temą. E, dėl ES priekybos politikos e, Bangladešas tapo, taip sakant, žinoma šalimi bet reikėtų taip pat pagalvoti apie e, tvarumo paktą. Ir pateiksiu keletą komentarų dėl e, darbo teisės e, nuostatų laikymosi. Manau, kad Bangladešui trūksta darbo teisės struktūrinės reformos ir taip pat yra siekiama, kad profesinių sąjungų teisės būtų, jų būtų laikomasi. Na, kalbame apie pastatų struktūrą. Neramina tai, kad Bangladešo teismai pateikė keistus sprendimus, pavyzdžiui, dėl tekstilės darbuotojų padėties. Jiems reikia tinkamos apsaugos. Tai taip pat pažeidžia ir visą riziką ir darbo sąlygas, ir e, pastatų saugumą. Nėra atlikta jokių studijų e, nelaimės atveju ir mes nesame įsitikinę, kad e, Bangladešo valdžia valdo situaciją. Ir dėl to komisija, man atrodo, ir komitetas turėtų atsižvelgti visas įmanomas priemonės ir jų imtis, atkreipti dėmesį Bangladešo vyriausybės, kad visas sustarimas būtų įgyvendintas. ES iš tiesų remiasi tokiu subalansuotu požiūriu. Tiek ES, tiek Bangladešo valdžios atstovai turėtų dirbti kartu siekdami užtikrinti, kad e, galėtume užtikrinti tvarumą Bangladeše. Greitai vyks rinkimai. Reikia tam tikro plano, kur turėtų būti tam tikri numatyti tikslai, Taip pat reikia galvoti, kad šalis turi laikytis įsipareigojimų, kuriuos jis yra prisėmusi. Dėkoju, pirmininkė. Ir kaip ponas Kariman, nenoriu čia jums skambinti pavojaus varpais, bet laikas eina, taip sakant. Ir Bangladešo prieš gaisrinės saugos reikalavimai, taip sakant, nieko mums nesako. E, mes visi žinome, kad e, po e, dešimt me, dienų vien įvyks tikrai nemažai pokyčių, daug darbuotojų vyriausybės įvairiose pramonės šakose nėra saugus. Mes dabar kalbame apie tą techninio pobūdžio pranešimą. Faktai yra aiškus, jie kalba patys už save. Reikia imtis pagrindinio žingsnio siekiant e, e, suderinti visus dar likusius nesuderintus klausimus susitarime ir užtikrinti, kad valdžios institucijos e, užtikrintų, kad susitarimas veiktų, kol ne, visi neims, nesims visų jiems priskirtų atsakomybių. Tai pasakysiu tiesiai išviesiai, nors buvo daug pastangų įdėta, bet valdžios institucijos neturi pajėgumų vyriausybės ir valdžios sektoriuje, viešajame sektoriuje įdėkti tų saugos, darbo saugos reikalavimų. Buvo pateikta e, rezoliucija, kad Bangladešo valdžios institucijos atkreiptų dėmesį į tą pereinamojo laikotarpio susitarimą ir ambasadorius, man atrodo, kažkaip apie tai nekalbėjo, nors Europos parlamentas to reikalavo. Taigi ta laikas eina. Taip pat krypiuosi Europos komisija, generalinė priekybos direktorato, taip pat išorės veiksmų tarnyba. Kiek svarbu jūs manote e, tas sustarimas su Bangladešu yra svarbus jums, jūsų institucijai, komisijai ir kokie bus jūsų uh, kiti žingsniai, kaip jūs priversite Bangladešo vyriausybę, taip sakant, laikytis tų prisimtų įsipareigojimų. Mano klausimas būtų toks, e, kokie bus jūsų veiksmai ir kad e, tas, to, to susitarimo nebūtų atsisakyta po dešimties dienų. Ačiū pirmininkė. Šis e, vadinamas tvarumo susitarimas yra skirtas susiekiant apsaugoti e, darbuotojus nuo išnaudojimo didelėse įmonėse. Puikiai manome, matome, kas vyksta, kuomet globalizacijos procesai vyksta nežabojamai. Tarptautiniai koncernai e, sutelkia savo rankose vis didesnį kapitalą ir didesnį valdžią. E, didžiulė nelaimė Rana Plaza tekstilės fabrike e, vis dar prisimename. <clears throat> Ir Padėtis Bangladeše iš tiesų yra sudėtinga, tačiau tai nereiškia, kad kitur, Pietričio Azijoje ir visame pasaulyje darbuotojai gali džiaugtis e, savo teisėmis ir darbo sąlygomis. Iš tiesų, be pritarimo tas susitarimas neįsigalios ir aš raginu juodu ant balto parašyti, kad e, Europos parlamentas turi pritarti šiam susitarimui. Priešingų atveju nieko nebus. Ambasadoriu, ar norite sureaguoti? Very brief, please, not read out the speech. Thank. Labai trumpai, jeigu galite, neskaitykite pasirašytos kalbos. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju, kad suteikėt man laiko atsakyti į kai kuriuos iš klausimų ar problemų, kurias iškėlė mūsų, e, jūsų kolegos šiame komitete. Na, kaip jau ir minėjau savo pasisakymę, mano e, Bangladešo vyriausybė sakė jau tą anksčiau ir ne kartą. Vienas dalykas turi būti labai aiškus. Susitarimas yra arba niekada nebus išmestas iš Bangladešo, taip sakant. Penkerius metus gyvavo e, vienas iš susitarimų, e, jis šiuo metu jo galiojimas baiginėjasi, bet mes tikrai jo neišmesime. Ir kaip jau ir minėjau, tam, kad testume to, to susitarimo galiojimo užbaigimą Bangladeše reikia mums teismo sprendimo. Mes apie tai galvojame ir tuo pat metu neformaliai derame su suinteresuotom grupėm ir mes tikimės geresnių rezultatų tų, kurie bus primtini visoms suinteresuotos pusėms. Na, taip pat pažanga kitose srityse. Daug kas buvo pasakyta, kas yra labai svarbu Bangladešui. Neturėtume galvoti apie greitus sprendimus. Taip, aišku, Ehm, kad sprendimai turi būti praktiški, turi būti įgyvendinami. Tačiau greiti sprendimai nėra tas sprendimas, kuris mus tenkintų. E, ypač kalbant apie tą sektorių, kuris yra pagrindinis e, tokiai šaliai kaip Bangladešas. E, jeigu pažvelgsime 40 metų atgal, mes labai priklausėme nuo ES pagalbos. Na, nu, dabar nesakau, kad e, tą pagalbą pakeitė priekyba, bet mes dabar jau galime užtikrinti priekybą. Taigi turite leisti, kad tas procesas ir toliau tęstusi. Ir tuo pat metu ES yra ki, e, tarsi pavyzdys kitoms šalims E, kaip mes dirbame kartu su jumis ir mes dirbsime su savo draugais, partneriais ir tą ir toliau darysime. Tai tiek galiu pasakyti, atsakydamas į e, mūsų e, kolegų, jūsų kolegų pastabas. Dėkoju. Dėkoju ambasadoriu, komisija, ar norėtumėt sureaguoti? Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, kad komisija taip pat labai aiškiai yra pasakiusi Bangladešo e, vyriausybei, kad ES nori matyti tokias testinės, aiškės, skaidrės priemonės, kad Bangladeše yra laikomas darbo teisės nuostatų, ypač e, e, pagal viskas, kas išskyrus ginklai susitarimą kaip ir tai buvo daroma e, su Pakistanu. Visi žino, kad e, pagal tą e, sustiprintą darbą, įsitraukimą mes rugsėjo mėnesį vykdėme techninę misiją, dalyvavome ten ir žiūrėjome, kaip Bangladešas laikosi įsipareigojimų pagal tvarumo susitarimą ir tas faktų, faktus nustatinti misiją ir mūsų ataskaitą bus kaip pagrindas mums dėl to, kokiu veiksmu mes imsimės toliau. Ačiū. Daugiau ką pridurti neturiu. Bet mes e, iš tikrųjų e, kartu su komisija esame šio susitarimo dalis ir mes skatiname Bangladešą daryti konkrečią pažangą, e, imtis kitų veiksmų. Mes pritarėme tam susitarimui, kadangi tai iš tikrųjų yra e, didelis indėlis šiai pramonės sryčiai ir mes ir toliau norime bendradarbiauti su suinteresuotom pusėm. Dėkoju. Tuo ir baigsime šį darbo tvarkės punktą. Prisiminkite po ponios Karim e, e, žodžius, kad tai yra tikrai skubus klausimas ir reikia nagrinėti skubos tvarka. Na, o dabar pereikėme prie 23 darbo atvarkės punkto, dabartinė vykstančių trilogo, trišalio dialogo dėrybų padėtis. Iš vieną trilogą ką tik, taip sakant, baigėme ir mm, tai buvo tikrai labai sėkmingas, sėkminga trilogo baigtis. Ir suteiksiu žodį pranešėjai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kadangi prieš valandą, taip sakant, buvo baigtos dėrybos dėl trišalo dialogo, dėl užsienio investicijų um, priemonės, tai yra tokios filtravimo priemonės, kad visi buvome įsitikinę, kad tik ES e, gali e, veiksmingai viena įdėkti tokią priemonę kaip eksporto kreditų agentūros, skatinti e, užsienio investicijas. Kai mes kalbame apie tokias investicijas, jos, yra, jos remiasi ne tik ekonominė, bet ir politinė dimensija. E, buvo taip pat ir e, savo iniciatyvą e, pateiktas pranešimas čia Europos parlamentą ir Vokietija ir Prancūzija reikalavo komisijos dirbti ties šią temą ir Junkeris sureagavo labai greitai, mes pradėjome dirbti Darbas prasidėjo ir buvo greitai e, 9 lapkričio baigtos dėrybos. 20 lapkričio baigtos dėrybos ir komisijos pirmininkas e, man padėjo šiose dėrybose e, su komisija ir taryba. Tai iš, iš tikrųjų reikia reaguoti greitai, kadangi ekonomika pasaulyje eina, e, taip sakant, sparčiais žingsniais, yra laikas reaguoti čia Europoje. Ir mes turime e, dirbti ir greitai, bet ir labai labai gerai, kokybiškai. E, nereikėtų aukoti turinio dėl greičio, mes sugriežtinome savo poziciją dėl Europos komisijos ir e, pagalvojame apie trečią scenarijų, kad komisija privalo pateikti savo nuomonę e, ir mes taip pat išplėtėme kompetencijų lauką e, ir kalbame apie tai, kad reikia galvoti apie sektorių, visumą, kurie gali užtikrinti viešąją tvarką, saugumą ir tą veiksmingumo ir prag e, pragmatiškumo aspektą mes išlaikome visame savo darbe. Tai yra mm, ta priemonė, kurios reikalauja iš mūsų piliečiai. Ir tai iš tikrųjų yra labai svarbus dalykas. Patikėkite manimi, jau prieš metus labai mažai valstybių narių norėjo tokios filtravimo priemonės ir Marcelis Prūstas ieškojo prarasto laiko. E, bet e, mes kalbame apie JAV, Kiniją, Japoniją, kurie turėjo užsienio investicijų filtravimo metodą, tik Europa jo neturėjo. Mums tai buvo būtinybė. Ir aš noriu pasakyti, kad e, Europa nėra prekybcentris mm, Europa e, taip pat turi ir aps, turėti apsaugos priemonės e, ir mums tai yra labai svarbu, kadangi jas turi ir Kinija, ir JAF. Ir jeigu dar kartą galiu pasakyti, aš noriu pasakyti, kad tai iš tikrųjų labai labai gera priemonė, puikus nuveiktas darbas. Ir Europos parlamento nuomonė šį kartą buvo tikrai atsižvelgta. Ačiū, nuostabu. Sveikinu. Ir parlamentas, manau, nuveikė ir pasiekė puikaus rezultato. Ir darbas tikrai vyko labai greitai. Du metai prabėgo po teisės akto pristatymo. Mes pasiekėme sėkmingos jo baigties. Dėkoju. Ir antrasis trišalis dialogas yra dėl apsaugos priemonių reglamento. Procedure that we have to each trade agreement a safeguard. Kiekvienas priekybos sutarimas turi saugiklių nuostas ir, ir dabar siūloma bendrasis toks saugiklių reglamentas, bet Korejos, Ekvadoro, dėl Vietnamo, Singapūro, Japonijos taip pat reikia prisiminti susitarimus. Pradėjome pirmą politinį trilogą dar Austrijai pirmininkaujant, tai yra vakar. Dėrybos padalytos į tris pagrindinės grupės ir dar kelis pogrupius. Tai e, mes galime aptarti e, kai kurios lausimus atskirai. Prekybos priemonių e, rengimas. Uh, tars vystimasis, pažiūrėjau, ir taip toliau. Dėl techninių pakeitimų ir dėl atokiausių regionų turime padarę pažangos. Dauguma apie pasiūlymų buvo mm, priimti kitų institucijų. Komisija, aišku, pateikė kompromisų tam tikrus pasiūlymus. E, parlamento delegacijos nuomonę dėl priekybos tvaros vystimosi punktų e, e, nuliūdo, kad komisija nieko nepasiūlė. Mums šis momentas nelabai suprantamas, nes dabartiniuose saugiklių reglamentuose uh, yra nuostatos dėl monitoringo susitarimų su Kolumbija, Peru, Centrinė Amerika. Taigi, komisija ir konkrečiai pirmininkaujantį Austriją nepriemė mūsų pasiūlymų dėl to momento ir nebuvo kompromisu, negalime užbaigti uh, metų e, dėrybų e, mes tikimės, kad lapšio 29 e, trilogę sugebėsime įveikti tuos likusius paskutinius elementus. Tai tie gal tada informacijos dabar 24 punktas, kaip žinote, Inta delegacija vyks į Čilę paskutinę savaitę prieš Kalėdas bus analizuojama situacija, pasikeitimai, galvojant apie priekybos susitarimą su Čile. Tai gal galėtumėm dabar pakalbėti apie tai ir pasirenkti e, mūsų vizitui į Čilę gruodžio mėnesį. Matijas Jorgensen yra Latino Amerikos skyriaus vadovas ir suteiksiu jam žodį penkiom minutėm. Much, uh, um... Ačiū pirmininkė. Jau gan senai buvau paskutinį kartą jūsų komitete pristatydama situaciją dėl Čilės. Aš, aš tikėjausi daugiau, kad galėsiu pažangos apžvelgti šiame sutikime, bet, na, turiu pasakyti, aišku, tos darybos labai svarbios abiem pusėm, bet, na, gal ne taip sparčiai jos stumėsi prieki, kaip kad mes norėtumėm. Bendras kontekstas yra koks. Mes pradėjome darybas. Uh, praeitų metų lapkritį. Mm, iš pradžių buvo tas e, pirminis e, raundas, po to e, jau tas esminės informacijos raundas sausį, po to gegužė. Ir per tuos raundus tikrai pasistumėjome pakankamai gerai į priekį. Buvo ir iš mūsų pusės pristatyti tie pirminiai pasiūlymai, aišku, jūs juos gavote tikriausiai matėte, kad tikrai gerai pasistumėjome į priekį e, visoje leis ryčių, bet taip pat aišku, kad yra, na, taip pat ir kai kurios rytis, kur sudėtingiau yra dirbti su Čilė. Mm, aišku, yra labai e, nuodugniai dirbama, bet dėl kai kurių klausimų Čilė nenori dirbti e, su mumis, e, nenori keisti pozicijų, tai yra būtent dėl geografinių nuorodų, dėl investicijų apsaugos ir investicinio teismo, dėl IPA kai kurių dalių intelektinės um, nuosavybės ir ypač dėl patentų, taip pat dėl um, kai kurių mm, žalėvinių medžiagų. Tai, mm, sakyčiau, nuo praeitų metų birželio mes bandėme kažkaip rasti būdą spręsti tuos klausimus mm, ir stengiamės palaikyti ryšius su Čilė, bandydamės išsiaiškinti, ar būtų galima kažkaip tai pasistumėti į priekį. Mes bandėme ir, ir, ir mm, iš komisijos pusės buvo dirbama su atitinkamai su Čilės atstovais, buvo ir pirmininko Junkerio, prezidento Pinero susitikimas spalį dabar turiu labai sąžininkai pasakyti, mes e, ieškome būdų, kaip į priekį judėti, ypač geografinių nuorodų srityje, kas mums yra labai svarbu. Taip pat rinkos prieiga kultūros prekiams Mes tikimės, kad sugebėsime kažkaip pasistumėti į priekį. Ir numatomas e, kitas randas preliminariai sausi, dar Čilė turi patvirtinti tai. Tas randas vyks Čilėje, tai aišku, mes labai pri, būsime priklausomi nuo Čilės kvietimo ir, ir noro dirbti tame raunde. Tai aišku, Tai bus labai svarbu, galvojant apie to susitarimo atnaunimą, nes jis yra mm, pradžioje. 2000 e, pradžioje sudaryta, tai ir reikės ir, ir prekybos skyrių aptarti, dvišalius santykius iš platesnio požiūrio taško aptarti. Ir manau, kad labai svarbu bus pasiūsti žinę, kad kartu su Čilė mes pasisakome uh, už taisyklėmis paremtą priekybą ir tarptautinius santykius. Tai gal tie būtų iš mano pusės. Perfect. Um... Kaip tik atvyko EVT atstovai. Kaip žinote, esame pasirašę asociacijos susitarimą Ir e, dabar vyksta darybos e, ne tik dėl prekybos susitarimo atnaujinimo. Dabar trys minutės įvietės e, toms apie asociacijos susitarimą. Ačiū. Atsiprašome, kad tik dabar atvykome. Turbūt kalbamės apie Čilę. Taip, jau metus laiko vyksta darybos Pradėjome jas praėjusiu metu lapkričio 16 dieną dėl politinio bendradarbiavimo. <clears throat> Trečiajame e, skyriuje pasiekėme tikrai rimtos pažangos. Čilė laikosi labai aktyvios pozicijos, e, siekdama susidarėti su ES dėl įvairių skirtingų klausimų, įskaitant taip pat ir e, e, migracijos stabdymą, tarptautinį saugumą, ginklų neplatinimą. Žinoma, baigus darybas reikės viską iš naujo įvertinti. Iki šiol mes suderinome 38 straipsnius pagal turimus įgaliojimus ir liko tik tai 11, man atrodo. Tai patvirtina, kad sugebėjome suderinti 75 procentus teksto darybinių dokumentų, tuo esame labai patenkinti, kai kurie klausimai nesudarėti dar pakankamai sudėtingi dėl ginkluotės neplatinimo, dėl mokesčių. Turime užtikrinti, kad būtų apginti europiniai interesai, tačiau e, matome, kad Čilė yra nusiteikusi <clears throat> sėkmingai baigti šias dėrybas ir atverti naujas politinio dialogo ir bendradarbiavimo galimybės ir e, sritis, e, skatė bendradarbiavimą, kuris būtų kitokio pobūdžio tarp lygių lygiaverčių partnerių, kurie bendradarbiautų su trečiosiomis besivystančiomis šalimis. Taigi bendrai vertinant esame patenkinti, kol kas dar neaptarėme tokių klausimų kaip instituciniai mūsų susitarimo aspektai, nes jie labai yra glaudžiai susijęs su tuo, e, kas yra svarstama dabar pagal e, dabartinį skyrių. E, taip pat su energetika susiję straipsniai gali įtakoti prekybos darybas. Nenumatome artimiausių metų oficialaus darybų susitikimo, nes viskas priklausys nuo to, kiek pasieksime pažangos dėrėdamėsi dėl prekybos, tačiau tai nereiškia, kad nevyksta techninio pobūdžio sustikimai, dažniausiai videokonferencijų forma. <clears throat> siekiant išjudinti diskusiją su valstybėmis narėmis iš e, aklavėtės. Mes esame realistai, žinome, kad prekybos ir tie tikrai m, mm, egzistuoja rimtų nesutarimų. Manome, kad 2019-aisiais dar labai daug laiko turėsime skirti šioms dėryboms, tačiau e, <clears throat> tikimės, kad dėrybos dėl pakeitimų turėtų baigtis sėkmingai. 2019 bus daugelio teigiamų permainų ES metai pranešėja ir ponė Rodrygės. Steiksiu dabar penkias minutės. Ačiū atstovai ir taip pat e, įvairių investicijų, taip pat e, ambasadorių ES. Prieš e, kalbėdama toliau norėčiau pabrėžti šio susitarimo modernizavimo svarbą. Mes visi tam pritarėme ir kaip ponas e, atstovas jau pasakė, toks susitarimas e, jau baigė galioti ir mes turėtume dabar įtraukti kitus aspektus į susitarimus, ypač ir į Čilės susitarimą. Prekybos susitarimai, e, kuriuos mes esame pasirašę iki šiol, matome, kad e, yra tam tikrų e, galimybių, kurias mes neatsižvelgiame. E, mane neramina tai, kad keičiasi visas vaizdas. Visai neseniai mes dar galvojame, kad parlamentas šią kadenciją galės pritarti ir balsuoti dėl šio susitarimo. Supratome, kad tai yra sunku, bet tai buvo įmanoma. Na, o dabar ši e, viltis, taip sakant, blėsta. Aišku, suprantame, kad bet koks dėrybų procesas e, yra nebekliūčių, bet e, aš galvoju, dėl ko tos kliūtis iškilo. Bet techninio sunkumo ir yra kitų veiksnių. Kai kalbame apie problemas, aišku, galime kažkaip bandyti jas išspręsti, bet komisija yra pateikusi 18 pasiūlymų, o Čilė 8. Tai tvarumo susitarimas, pataisykite, jei aš klystu, e, turėtų jį papildyti dar vienas pranešimas sausio mėnesį, kiek žinau, dialogas su pilietinė visuomenė praeitą gegužę vyko. E, ten buvo kalbama apie e, susitarimo atnaujinimą. Lapkritį, Liepos mėnesį vyko ir dialogas e, tam, kad būtų tas tvarumo susitarimas atnaujintas. Labai svarbu, kad pilietinė visuomenė irgi dalyvautų šiame procese. Jeigu ir toliau dėrėsimės e, e, su ta pačia grupe, kuri ir pradėjo dėrybas ir jau mes sutarėme dėl, e, sustarėme dėl tikslų, dėl pačios sistemos, tai tada man tikrai būtų smagu, jeigu sužinočiau tą ir išgirščiau šiek tiek apie tą bendrą vaizdą ir tas priežastis, dėl ko tos pažangos negalima buvo padaryti. Tuo pat metu manau, kad reikėtų pagalvoti ir apie tas ambicijas, e, apie geografinės nuorodas, IPR, intelektinės nuosavybės teisės. Visa tai yra labai svarbu. Bet naujo investicijų apsaugos sistema irgi yra labai svarbi. Aš kai lankiausi Čilėje, kai kartu su delegacija. Kartu vykome su parlamento nariais, buvo ir senatorių Reikėtų aišku pagalvoti apie tai, kodėl e, toks modelis yra ir kodėl mes tokį būtent sugalvojame ir kuo jisai skiriasi nuo to, kuris buvo. Kodėl ta sistema anksčiau vyko, veikė gerai Čilėje. Ypač kalbant apie ginčių sprendimą tarp valstybių ir investuotojų. 27 valstybėse narėse ta sistema egzistuoja, bet reikia labai aiškiai suvokti, kad Europos parlamentas nesugrįž prie privačios arbitražo sistemos. Ir tai yra netinkama nei demokratijai, nei daugia, tam daugia šaliui principui. Mes turime ginti savo modelį. Atrodo, kad komisija turi dėti pastangas, taip pat ES delegacija Čilėje Ji turi paspartinti savo pastangas ir negalime sustabdyti šio sustarimo. Tai trečias klausimas dėl e, šio punkto preferencinių tarifų taikymas. E, Čiliai buvo ir yra arti tikslo 95-96 procentai, bet ES taiko 75 procentus. Taip, koks yra tikslas taikyti aukštesnius preferencinius rodiklius? Norėčiau pakviesti Čilės ambasadorių trims minutėms. Taip, primer lugar, eh, quiero desearle el, eh, todo éxito en su viaje. Labai ačiū, pirmininkė. Su pirma. Labai tikiuosi, kad eh, sėkmingas bus jūsų vizitas į Čilę. Ehm, tikrai. Labai džiaugiamės jūsų būsimų vizitų. Aišku, mūsų e, valstybei nėra, lengvas, e, nėra lengva situacija, bet e, tai tikrai yra labai svarbu atnaujinti, pagerinti dabartinį mūsų susitarimą su ES. Čilės prezidentas lankėsi čia spalio antrą dieną ir išreiškė mm, vilti, kad susitarimas bus užbaigtas. Jis susitiko su pirmininku Junkeriu ir aš visuomet buvau ir esu optimistas. Ir dėl šių dėrybų taip pat, aišku, tam tikrose srityse mūsų nuomonės išsiskiria. Bet gal labiau reikėtų kalbėti apie tai, kad tam tikri galbūt metodiniai e, skirtumai trukdo mums pasiekti galtinio sutarimo, tačiau um, tikrai, manau, politinė valia yra ir bendradarbiavimas tikrai yra puikus ir e, labai tikiu, kad sugebėsime artimiausiai ateityje smarkiai pasistumėti į priekį. Dėl geografinių nuorodų, kas yra labai svarbus klausimas Europos Sąjungai, uh, Mm, turiu pasakyti, kad mes tikrai puikiai tai žinome. Dėl vyno, e, kitų produktų, tai čia nieko naujo, aišku, mums yra um, tie dalykai numatyti. E, tikrai neprieštaravome geografinių nuorodų um, koncepcijai, toli gražu. Ir um, galbūt tai būtų galima palyginti mm, prekės ženklo mm, savokai tam tikrą prasme. Ir um, galima pasakyti, kad um, buvo nemažai dėrybų ir diskusijų tuo klausimu Mm, tai aš manau, kad tikrai sugebėsime toliau dirbdami pasistumėti į priekį, e, kaip ir dėl kitų prekių paslaugų sričių. Mm, aišku, mes būtumėm norėję daug spartesnės pažangos, na, tačiau dėrybos vyksta taip, kaip vyksta, jos turi savo uh, eigą ir e, su Meksika dėrybos, pavyzdžiui, e, vyko porą metų. Mes tikrai labai tikimės ir, ir trokštame, kad kitais metais dėrybos už, būtų užbaigtos. Mes pasistengsime padaryti viską, kas yra įmanoma iš mūsų pusės, nes e, tikrai norėtumėm, kad dėrybos apsivainikuotų sėkme kaip galima greičiau. Kągi, matės, labai pozityviai nuskambėjo ambasadoriaus mintis. Ką jūs norėtumėt pakomentuoti? No, you, um... Ačiū. Manau, ambasadorius yra visiškai teisus, kad yra didžiulis pasišventimas tam procesui iš abiejų pusių ir prezidentas Pinėra. Ir pirmininkas Junkeris spalio mėnesio susitikime tą aiškiai išsakė. Um, aš norėčiau pratesti tai, ką Rodrygė Pinero pasakė, kad reikėtų nemažinti užmojų lygio. Labai svarbu tą turėti omenyje, nes, na, visų pirma, uh, Turime puikius, tikrai puikius priekybinius santykius ir man atrodo, kad jeigu susitarimą modernizuotumėm, atnaujintumėm, tai tikrai jis turėtų būti plačių užmojų, jis turėtų sukurti tvirtą pagrindą mūsų sėkmingiems pusėms santykiams daugeliu metų į priekį. Ir mums tikrai reikėtų o, tokių pasiekimų, kuriuos galėčiau pristatyti visiems, e, visoms suinteresuotoms šalims ir, ir pas mus, ir Europos parlamente, kad galėtume visi pasidžiaugti pasiektą pažangą. Mums tikrai labai svarbu būtų, galėtų ateiti pas jūs ir pasakyti, kad štai turime tokį rezultatą, kurį mūsų manimus galėtumėt puikiausiai paremti. Ir manau, kad įmanoma to pasiekti, aišku, atsižvelgiant ir tai, kokie būtų jautrus momentai tai abiem pusėm, aš suprantu, ką ambasadorius sako, aš suprantu, kad yra noras ir dėl rinkos prieigos pasiūlymo judėti į priekį, siekti daug daugiau ir mes esame pasiryžę irgi tą daryti. Mes tikimės, kad tikrai visose srityse bus pasistumėta į priekį ir, ir manau, kad būtina dirbti iš vien ir, ir dėl geografinių nuorodų. Aš esu tikras, kad dirbant toliau konstruktyviai mes sugebėsime sėkmingai užbaigti dėrybas iki Liepos. EIVT e e irgi pritartų tokiai nuomoniai? Taip, tikrai visiškai pritarėm tokiai vizijai, nors gal mm, tema kiek kitokia, turint omenyje, ko mes siekėme, kokie mūsų užmojai. Ir e, kai kurie Europos parlamentai yra išsakę poziciją ir tais klausimais, mes esame pasiekę tikrai daug jau. Ir Galime pasidžiaugti, kad daugeliu klausimų mūsų nuomonė su Čilė yra vienoda, bet aišku, yra dar tam tikrų straipsnių, dėl kurių reikėtų tęsti diskusijas, bet mes turime labai daug vilčių ir mes esam tikri, kad tikrai bus galima užbaigti dėrybas pakankamai sparčiai. Tikrai galime pritarti kolegų nuomonį. Ačiū. Prašom, Starbatį turiu atsiprašyti už Emma McClarkin, bet aš turiu jos tekstą, kurį norėčiau perskaityti. Jei leistumėt pirmininkį. Uh, that... Mums yra visiškai aišku, kad uh, per dabartinį sustarimo atnaujimo procesą ieškome būdų, kaip uh, Mm, kaip galima būtų pilnai panaudoti e, visą dvišalės priekybos tarp ES ir Čilės potencialą, kuris 2017-2018 metais kiek mm, sumažėjo. Ir mūsų užmai turi būti labai dideli. Mes turime galvoti apie e, priekybą, e, energiją, MVI kaip atskiras skyrių, mikroįmonės, viešuosius pirkimus. Tai turi būti nau, papildomi priekybos elementai. Ir taip pat reikia taisyklių dėl investicijų, kurios pakeistų dvišalės sutartis tarp Čilės ir atskirų ES valstybių narių. Reikia siekti ES investicijų apsaugos modelio pritaikymo, kurias DS pakeičiama yra E, viešą investicijų sistemą. Taip pat reikia gal kalbėti apie geografinės nuorodas ir e, netarifinės kliūtis. E, Europos Sąjunga, Europos parlamentas aptarė savo iniciatyvas pranešime 17 metų Liepą pri, tas visus momentus. Reikia, aišku, turėti omenyje ir tai, kad įvyko jau trys darybiniai raundai. E, reikia įvertinti, į ką buvo suteltas dėmesys, kur buvo padaryta pažangos ir mm, kokios, kokie klausimai dar išlieka neišspręsti ir sudėtingiausi vertinant geopolitinį kontekstą, Čilė rodo ilgą, ilgą metį e, įsipareigojimą e, tęsti e, priekybos liberalizaciją, turi daug um, dvišalių sustarimų su um, ES, Merkosur. Um, ir kitomis valstybėmis prisijungė prie VPO, į, a, užtikrino ekonomikos atsigavimą 4,8 procento dabar, už taip pat sus, pasirašė a, konkrečius partnerystės susitarimus, kurie įsigalios 18 gruodį. Taigi kaip mūsų darybos dera šiame platesnėme kontekste ir kiek Čilė yra įsipareigojusi pasišventusi šiam daryboms, kokie yra e, e, Čilės, e, dėl Čilės prioritetai ES ir taip pat ir nepriekybinės rytie. Aš taip suprantu, kad kai kurie kolegos kelia klausimų, pavyzdžiui, dėl skirių dėl lyčių lygybės, taip pat dėl sankcijų, dėl kuomet yra nesilaikoma nuostatų. Uh, Ar yra tokie elementai preliminariai aptarti su mūsų partneriais iš Čilės ir kokia yra pirminė jų reakcija? Tai toks buvo Emos McLarkin pasisakymas. Ačiū, tikiuosi, kad e, gausime platesnių paaiškinimų e, vizito į Čilę metu e, gruodžio pabaigoje. Ima? Sí, muchi muchísimas gracias. Eh, reafirmar que, por supuesto, queremos un. Eh... Ačiū kadangi mm, reaguodama į sakytas mintis galiu pasakyti, kad e, pamėginsime pašalinti iš savo kelio visas jame esančias kliūtis tam, kad darybos galėtų vykti sklandžiai. Galbūt komisijos atstovas galėtų man atsakyti į klausimą dėl lengvatinių muitų Artimiausiu metu e, Europos parlamento delegacija vyks e, į Čilę ir e, noriu paklausti, kokių, kokios pagalbos iš mūsų tikitės tam, kad darybos kuo greičiau ir sėkmingiau įvyktų. Šiaip noriu kolegoms padėkoti už išsakytas mintis. Ambasadoriu, Ar turėtumėte kokiu nors rekomendacijų? <clears throat> Makular tikrai yra viena iš geriausių Čilės ekspertų ir įsigilinusi į visas temas. Tačiau turiu pasakyti, kad Čilė Europa yra pavyzdys ne tik <clears throat> kaip svarbiausia prekybos partnerė, tačiau mūsų jie taip pat ir bendros vertybės ir bendri principai, tai tikrai nėra tušti žodžiai ir e, šie aspektai yra lemiamosios svarbos e, derantis dėl asociacijos susitarimo. Ta reikia nuolat kartoti ne tik e, čia, tačiau ir Čilėje. Nepaisant visko, ES yra tik trečia pagal dydį prekybos partnerė. Čilės, e, e, tačiau jūsų e, pridedamoji vertė yra kitose sritise daug didesnė. Mes lygiuojamės į europinės koncepcijas susijusias su žmogaus teisėmis, demokratija, teisės viršenybė. Būtent tuos dalykus vertėtų labiau pabrėžti, mes siekime atnaujinti asociacijos susitarimą ir galėtume būtent šiems klausimams skirti daugiau dėmesio. Ačiū, esu. E, tikras, e, kad pavyks mums susitarti, galėčiau lažintis iš gero čiliečio raudono vyno butelio. Noriu sureaguoti į ponios Pinėro klausimą dėl lengvatinių muitų. <clears throat> tai nėra neįprastas dalykas tiek e, šiame susitarime, tiek ir kitose susitarimuose. Mes esame atitinkamas nuostatas įtraukę dėl geresnio naudojimo, dėl geresnės galimybės pasinaudoti mm, lengvat, bendrų lengvatų sistema. Galbūt įmonės apie tai nėra pakankamai informuotos, kol kas mes vertiname e, atitinkamą <clears throat> galimybę, ne tik e, kalbant apie šį sustarimą su Čilė, tačiau taip pat ir e, su kitomis šalimis, galbūt reikia labiau informuoti platesnių matų, mastų, ypač smulkų į verslą ir čia valstybės narės privalo dėti daugiau pasangų tam, kad jų įmonės pasinaudotų atsiveriančiomis galimybėmis pasirašant tokio pobūdžio priekybos e, susitarimus ir tai turėtų rūpėti valstybėms narėms, kurios ypač turi veikiančias eksporto skatinimo agentūras ir panašias institucijas. Ačiū, baigime svarstyti 24 darbo atvarkės klausimą. Dėkojame Čilės ambasadoriui ir jo kolegoms 25 darbo atvarkės klausimas. Šį popietę yra skirta Latinų Amerikai. Dabar perėsime prie Meksikos. Norime pasisveikinti su. su Meksikos ambasados atstovais pasiekime prekybos susitarimo finišo tiesioje. E, birželio mėnesį į Meksiką vyks faktų nustatymo misija, įsigalioja naujasis naftos susitarimas. Galbūt e, e Todėl ir vertė dabar mums daugiau sužinoti apie e, e, laisvo, e, prekybos sustarimą su Meksika. Ačiū už galimybę pristatyti taip pat ir šį klausimą. Labai vertinu tokią galimybę. Manau, kad siekiant trumpai pristatyti klausimą, darybas pradėjome 16 metais labai greitai pasiekėme pažangos. Dėrybos vyko veiksmingai labai intensyviai, baigėsi šių metų balandžio mėnesį patvirtinus e, plačių užmojų ir e, visą apriepinti politinį susitarimą tarp e, už prekybą atsakingo komisijos nario ir Meksikos vyriausybės. Alfonso Vakardo ekonomikos ministras jį pasirašė. Nuo to laiko vyksta darbai, derinamos galutinės detalės, įtraukiami į, įvairūs specifiniai aspektai dokumento tekstą tam, kad jis galėtų būti paviešintas. Prieš vasaros pertrauką esame paskelbę nemažai dokumentų ir nuo to laiko labai intensyviai dirbame kartu su Meksika Taigi deramės dėl bendro pagrindo, kuriuo remdamėsi mes paskelbsime dokumento tekstą, įskaitant uh, uh, intelektinės nusivės teisų apsaugą priedą dėl motorinių transporto priemonių, uh, priedą dėl uh, farmakologinių uh, gaminių, uh, dėl prekybos uh, atskirais gaminiais ir e, paslaugomis. Siekdami užtikrinti visapušką skaidrumą, mes tuo pačiu metu su Meksikos e, atstovais dokumentus viešiname, tą patį dokumento tekstą. Kitas žingsnis bus susijęs su teisinė peržiūra. Abiejose pusėse teisininkų komandos e, derina teisinius dokumento aspektus. Sėkime kuo greičiau baigti formaliuosius darbus ir pateikti pasiūlymus pasirašymui ir galutiniams išvadoms. Galbūt vienintelis klausimas, kurį dar reikia išspręsti, kalbant apie turinį, yra susijęs su E, priedų dėl viešųjų pirkimų. Meksika yra prisėmusi tinkamus įsipareigojimus ir siekia juos įgyvendinti. Tikimės, kad formaliai sprendimai bus priimti kitų metų eigoje. Ja, Tęsime pradėtus darbus su Meksikos vyriausybė. E, po to, kai gruodžio pirmą dieną bus prisaigdinta, pradės dirbti naujoji Meksikos vyriausybė, esame pakankamai užtikrinti dėl to, kad pradėti darbai bus tesiami ir artimiausiu metu galėsime pateikti formalius pasiūlymus ir pasirašyti susitarimą. Puiku. Taip pat ir su Meksika mes deramės dėl asociacijos susitarimo. Fernando Ponce įvietė atstovas, taip pat gali išsakyti savo tarnybos nuomonę. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, nes Matijas jau ir taip e, padarė puikią apžvalgą esamos situacijos, bet aišku, kad pritarimas apima e, ne tik tai, kalbama ir apie priekybos ir bendradarbiavimo klausimus, apie modernizuotą susitarimą su strateginiu partneriu. Mes e, labai konstruktyviai bandome atnaujinti, kad abiem pusėm jis būtų naudingas. Kaip jūs žinote, iš esmės buvo pasiektas sustarimas, e, politinė bendradarbiavimo dalis buvo kaip ir baigta tame sustarime 17 metais ir trečioji dalis liko tik priekybinė, dėl kurios reikia sustarti šiais metais. Tiek Meksika, tiek ES daro viską, ką gali, kad kiek galima greičiau būtų baigti ir šią dalį. Na, kai dokumentas bus baigtas, bus tam tikrų vidaus procedūrų, ponas Matijas jau minėjo, kad tai yra teisinės peržiūros procesas, kuris taip pat turės vykti. Laukiame dėrybų pabaigos. Ir taip pat reikės ir išversti. Ir tai aišku užtruks. Po to, kai jis bus išverstas, jis bus paskelbtas ir perdotas tarybai, e, kad tarybos e, sprendimu būtų patvirtintas ir tada Europos parlamentas išnagrinės ir e, tikimės jam pritars. Ir tuo ir baigsis šis procesas bent jau bent jau ta formali dalis vėliau, ratifikavimo procesas kurį turės atlikti valstybės narės, vėliau jis bus paskelbtas. Kaip jau ir sakiau, nenoriu daug kalbėti, mes tikrai sveikiname tiek mūsų pusę, tiek Meksikos partnerius už pasiekimus, pasiekimai tikrai spūdingi ir mes keletą tų likusių nuostatų norime kiek galima greičiau baigti nagrinėti. Tai tiek. O jeigu bus klausimų, juos mielai atsakysiu. Dėkoju. Ta frazė, kurią aš išmokau iš komisijos ir e, šios veiksmų tarnybos, kad e, labai labai jau arti to tikslo esame. E, dar nepasiekėme jo, bet jau esame arti tikslo. Ima, jūs esate pranešėję, kaip arti to tikslo esate jūs? Aš taip pat galiu tą patį pasakyti, bet tikimės, kad iki gruodžio pabaigos baigsime e, spręsti visas techninės detalės, tada reikės peržiūrėti patį dokumentą, išversti ir aišku, tai užtruks šiame kontekste. Mes e, stengiamės, kad generalinis priekybos direktoratas irgi turėtų pakankamai išteklių E, kad e, tokie dalykai vyktų sklandžiau ir greičiau. Aišku, viskas kainuoja. Man atrodo, kad tikrai daug darbo buvo padaryta ir tai yra puikus pavyzdys, kaip e, galima veikti gerai ir greitai. Egzistuojantis jau susitarimai tikrai yra patobulinti, įtraukti puikūs e, geresni elementai, e, kurie šiose, šiame susitarėme yra pirmą kartą, pavyzdžiui, skyrius dėl e, kovos su korupcija ir pinigų, pinigų plovimu. Taip pat atskiras skyrius mažoms vidutinėms įmonėms, kontaktinis punktas, tinklalapis. Tai yra tai, kas yra įtraukiama į priekybos sutartis, bet į šią sutartį pirmą kartą. 340 geografinių nuorodų, kurios buvo pripažintos. Na taip pat norėčiau paklausti, ar yra pakeitimų e, geografinių nuorodų sąraše. Ypač kalbant apie Meksiką, labai svarbu yra kad įtrauktume ir naują skyrių pirmą kartą. Įtrauktume 2020 darbo atvarkę, aplinkosaugos, e, socialinius ir taip pat darbo e, jėgos tvarumo tikslus. Taip pat norėčiau dar kartą pasveikinti e, partnerius iš Meksikos dėl to, kad buvo patvirtintas ir 98 straipsnis dėl vienos iš dar anksčiau neratifikuotų konvencijų, kurią Meksika ratifikavo. Tiesiog mane liūdina, kad nėra uh, įtraukto punkto dėl lyčių lygybės. Suprantu, kad tai nebuvo uh, kompet mūsų kompetencija, bet 21-ojame amžiuje turime įtraukti lyčių aspektą į visus klausimus. Europos Sąjunga, Meksika e, ir Buenos Airėse pasirašė lyčių lygybės deklaraciją. Negi taip sunku yra įtraukti asociacijos priekybos susitarimuose ir šią dimenciją. Negalime palikti 50 procentų visos visuomenės ir pareikšti, kad mums jį nerūpi. Generalinis priekybos direktoratas iš tiesų dėjo didžiulius didžiulės pastangas, e, kad gerintų skaidrumą. Dabar e, komisija pateikė susitarimo projektą, bet nėra taikoma tie patys, tos pačios nuostatos asociacijos sustarimui. Parlamentas e, teigia, kad uh, visuomenė gali tik tai prieiti prie tos priekybos susitarimo dalies, ne prie kitų. Aš manau, kad skaidrumą reikia užtikrinti. Vieną e, dar prašymą pasakyti gavau pona Šolc, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. E, mūsų e, šešėlė pranešėja yra Deve komiteto posėdį, kalba apie žmogaus teisės. Ji paprašė pasisakyti dviem aspektais šio sustarimo ir aš pridursiu uh, prie to, ką pasakė ponia uh, e, Imakulata. Jis teigia, kad dabartinės e, žmogaus teisų nuostatos, kurios yra įtrauktos, yra nepakankamos ir mes prieštar, prieštaraujame, kad reikėtų įtraukti į ISIS nuorodą ir Europos komisija vis dar um, abejoja dėl bendradarbiavimo galimybės uh, imtis uh, demokratinių priemonių, uh, taip pat uh, prieštarauti vyriausybei ir uh, užtikrinti žmogaus teisės. Man atrodo, kad tai yra iš tikrųjų labai svarbu ir problemiška šioje srityje. Meksika yra viena iš tų šalių, e, yra septintoji pagal Anktat indeksą ir nesumokėjo e, privatiems investuotojams didžiulės e, žalos ir neapmokėjo bilinėjimuose išlaidų. Ir įmonių teisė kaip ir negalioja Meksikoje. Investuotojų nerimas auga, ne tik Meksikoje, kitose regionuose. Ir pagal šią, e, šį susitarimą Meksikai grėsia taip pat irgi ilgas bilinėjimasis, e, arbitražo procedūra su tarptautinėmis e, korporacijomis. 15 metais buvo 14 pateiktų kaltinimų vartotojų prekių sektoriuje ir verslo e, konglomeratas, e, kuris priklauso vienam iš verslininkų, daugiausia buvo kaltinamas ir tai siekia maždaug 15 milijardų dolerių. Dar vienas klausimas, kuris mums yra svarbus ir manome, kad susitarimas neatsižvelgia į žmogaus teisų pažeidimus. Čia nėra prievolės investuotojams konkrečia forma, privaloma forma. Dėl to gali e, kilti tam tikrų problemų, saugant pelną įvairioms korporacijoms. Galiu pateikti keletą pavyzdžių, bet turiu dar vieną klausimą. Kalbant apie minimalaus atlyginimo e, reglamentą, kalbant apie JAV, Meksikos, Kanados susitarimą, gali atsitikti taip, kad e, automobilių pramonė e, Meksikoje žlugs, kadangi jie nebegalės konkuruoti su amerikiečiais. Taip pat, kągi tai reiškia mūsų susitarimų, ES Meksikos susitarimų ir galbūt mes irgi turėtume įtraukti minimalaus atlyginimo nuostatą, e, kalbant apie atitikti Meksikoje ir nuostatų laikymasi. Taigi, man atrodo, kiek reikėtų pagalvoti, kiek tas ES ir Meksikos sustarimas atitinka JAF, Meksikos, Kanados sustarimą. Ačiū, Matijas, žodis Jums. Pirmąjį klausimą atsakysiu ponios Rodrygės Penjero. Ar buvo pakeitimų? Mm dėl to, ko buvo sustarta e, balandį, dėl geografinių nuorodų. Ne, sąrašas nepasikeitė. Išsamus susitarimas yra toks ambicingas. Ir tiek Meksikos atstovai, tiek mes e, išsamei viską peržiūrime ir norime kiek galima greičiau jį patvirtinti. Yra tam tikrų taškų, kuriuos reikėjo dar sudėti Ir dabar jau viskas yra padaryta, dabar bandome jį paskelbti ir greitai jis pasieks ir mus visus. Taigi galiu Jūs patikinti, kad e, tai buvo tik politinis sustarimas, o dabar jau viskas yra, bus pateikta visuomeniai. Ir mes tikrai labai laukiame, kol galėsime dirbti su nauja vyriausybė, kad procesas ir įsibėgėtų ir formaliu, ir neformaliu formatu. Na, komentarai iš e, pono Šulc. E, jūs, aišku, dėl ICS irgi turite savo nuomonę, bet mes galbūt turime kitokią nuomonę, kaip galbūt dabartinė sistema e, egzistuoja daugelie sustarimų su valstybėmis narėmis. Mes tą aptarnėjome su Europos parlamentu. Ir tai buvo labai svarbu sudarant sustarimą su Kanada. Mes norime pasitikėti investuotojų e, teismų sistema, ji yra skaidresnė, užtikrina procesinius veiksmus, garantijas ir taip išvengiama yra brangaus bilinėjimosi. Taigi, nemanau, kad e, tas e, bilinėjimasis padidės dėl šio sustarimo. Žmogus teisų pažeidimai. Na, manau, kad žmogaus teisų klausimas yra labai opus Meksikoje iš esmės. Meksikos vyriausybė, taip pat visuomenė bando šį klausimą spręsti. Šiame sustarime prekybos dalyje mes bandome suteikti savo daugiau galimybių spręsti šias problemas kartu su Meksika, Meksikos vyriausybė ir padėti plėtrai Meksikoje eiti tinkamą linkmę. Taigi jūs pažiūrėsite, ką įtraukėme į tą susitarimą e, e, kovo su korupcija dalyje. Man atrodo, dabar priemonės yra geresnės nei buvo, bet aišku, tai yra tokio bendro pobūdžio klausimas, kuris e, labai yra svarbus e, e, ir kitoms institucijoms. Minimalus nu, atlyginimai, mes neturime jų čia Europos Sąjungoje, todėl reglamentuoti tai priekybos susitarime būtų, man atrodo, per drasus žingsnis. Aš bent jau taip galvoju. Gal dėl JAV uh, Meksikos kanados susitarimo poveikio JFMC. Kuomet JAV Meksikos Kanados sutarimas buvo patvirtintas, baigtos dėrybos, mes nerimavome, kad e, tai gali turėti poveikio susitarimui, kurį mes esame sudarę su Meksika. Mūsų analizė yra tokia, kad e, tai niekaip nekeičia to, ką mes esame sutarę su Meksika. Tikrai to ir tikėjomės iš Meksikos, kadangi yra patikima dėrybinė partnerė ir mes gavome patikinimus iš Meksikos. Pavyzdžiui, geografinių nuorodų srityje e, žinome, kad tai yra skausmingas toks momentas JAV. Ir sakykime, tam tikriem JAV e, kompanijų interesams. Iš tikrųjų yra viskas, yra pilnos garantijos e, ir dėl kilmės taisyklių, pavyzdžiui, automobiliams, kas yra mūsų susitarimuose su Meksika. Ir tame sutarime, kurį Meksika yra sudariusi su JAV, viskas yra, bet uh, tai nereiškia, kad na, amerikiečių automobiliai galės atkeliauti per kažkokį tai at, at, galinį įėjimą. Ne, iš tikrųjų visos kilmės taisyklės galioja. Aišku, gali galbūt tai turėti tam tikro neigiamo poveikio mm, Europos firmoms, kurios norėtų galbūt investuoti Amerikoje. Bet tai čia gal tokius klausimus turėtų labiau spręsti Meksika. Taip Gal tiek. Spons. Dėl skaidrumo. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, dėl žmogaus teisų, papildant, ką Matės tik pasakė, noriu pabrėžti, kad na, naujame sutarime iš tikrųjų yra visos ir dabartinės e, galiojančios nuostatos, ten žmogaus teisų yra žmogaus teisų punktai Ir, ir tikrai e, tai nauj, naujausios e, standartinės nuostatos ir taip pat yra tikrai esminės tokios nuostatos e, įtvirtintos politinio dialogo ir bendradarbiavimo keliu dėl žmogaus teisių. Ir yra nustatyta, kaip abi pusės bendarbiaus propaguojant žmogaus teises tiek Meksikoje, tiek ir Europos Sąjungoje, nes tokia yra susitarimo dvasia, tai yra abipusis įsipareigojimas. Aš aišku suprantu tuos. Uh, pateiktus pasiūlymus, dėl, taip pat ir dėl nuorodų į Buenos Aires tai, konferenciją, bet jūs žinote, kad mes esame tikrai labai smarkiai pasistumėję šiame procese, praktiškai priartėję prie pabaigos. Uh, Tai iš esmės e, likę neišspręsti vos keli klausimai, dėl daugelių kitų nuostų jau yra susitarta. Tai aš turiu pasakyti, mm, kad, ko yra iki šiol pasiekta, tai yra nauja sistema, kuri leis pagilinti mūsų bendarbiavimą, taip pat ir dėl lyčių klausimų. Aš, aš tikrai pritariu, kad tai yra labai svarbus klausimai. Na, aišku, viskas labai priklausys nuo politinės valios, kiek maksimaliai tos naujusios nuostatos bus panaudotos, bet nuostatos yra. Uh, Galbūt konkrečių nuorodų nėra, kaip jūs sakėte, nes to įgaliojimo ne, tokių įgaliojimų nebuvo, tačiau yra nuostatos, kurios leistų tai padaryti, tik dabar viskas priklausys nuo politinės valios. Esu tikras, kad jos bus, bet aišku, tik laikas parodys, kaip viskas klostysis. Dabar dėl um, kitų klausimų. Uh, norėčiau pasinaudoti šią progą ir pasveikinti pranešę su puikiai atliktų darbų. Uh, Taip, iš tikrųjų, mm, tekstų skelbimo praktika priekybos generalinėme direktorate kiek kitokia yra nei ta, kuri taikoma mm, EIVT kompetencijos ryčiai. Ir čia ne Meksikos klausimas specifika, tai tokia yra bendroji praktika. Uh, kuri galbūt mm, labiau ar mažiau priimtina. Bet, manau, iš tikrųjų, mm, pažiūrėjus į e, daugiau pavyzdžių, tai tą mm, aiškiai pamatytumėm. Tiesiog praktika yra tokia neskelbti tekstų iki to momento, kai taryba jau gautų galimybę juos peržiūrėti, panalizuoti. Tai tiesiog reikia atsižvelgti Mm, tas skirtingas galės, e, kompetencijos ribas, e, turint omenyje, kokie yra klausimai aptariami. Aišku, jūs puikiai žinote tą, geriau negu aš tikriausiai. Čia aš nebandau mm, kaip tai pasiteisinti tuo, aš, aš suprantu jūsų susirūpinimą ir tikrai būtinai perduosiu jūsų komentarus. Labai trumpai, prašom. Ačiū pirmininkė. Vienas klausimas komisijai. Ką jūs konkrečiai darote dėl Fenoza Holken Continental AG, kurie yra padarę žmogaus teisų pažeidimų Meksikoje. Uh, Ekoris uh, konsultavimo firma pateikė tokius duomenys, įvertinus tvarumo starimo uh, įgyvendinimą. Tai ką jūs konkrečiai darote? Matijas, prašom. They, this is very specific. Uh... A, tai labai konkretus, specifinis klausimas. Ar turiu pasakyti, kad labai sudėtinga jį analizuoti dabartinio sutarimo kontekste. Iš tikrųjų, daug daugiau galimybių tokį klausimą kelti turėsime, kuomet susitarimas bus atnaujintas, pakeistas. Ir tuomet ir pilietinė visuomenė turės daug daugiau galimybių tokį klausimą kelti. Uh, Kažkaip jums sakiau, aišku, pasaulis netobulas, ne, ne, ne Meksika netobula, es netobula, problemų yra, bet su naujuoju susitarimu mes turėsime daugiau galimybių tiek individualiai, tiek kartu aptarti iš tokius klausimus. Čia yra labiau toks horizontalus galbūt argumentas, paremintis mūsų susita, dvišalių susitarimų svarbą. Pabaigai. Ačiū. Pabaigai norėčiau paprašyti daugiau paaiškinimų, kas yra taip sudėtinga dėl Buenos Aires deklaracijos teksto, kodėl jo nėra galtinėme tekste, kokia čia yra problema, kodėl jūs negalite paskelbti asociacijos susitažimo teksto. Čia viskas priklauso nuo politinės valios ir mes tiesiog to prašome parlamentas prašo tai paskelbti. Tai kodėl jūs negalite suteikti parlamentarams tinkamos informacijos dėl to, dėl, apie ką yra deramasi? Kodėl nesam informuojami? Ir dėl Meksikos turiu pasakyti, kad mes gauname tik tai mm, priekybinius tekstus, tačiau negauname jokių tekstų dėl to, ka, dėl ko deramasi žmogaus teisės ir tie. Ir iš tikrųjų nebūtų kilę tokių tokio, tokių problemų, jeigu būtumėm gavę konkrečiai tekstus su, su visais pasiūlymais dėl to, kas yra aptariama. Tai gal galėtumėt patikslinti savo atsakymą. Ir dar vienas toks konkretus momentas dėl tvaros vystimosi skyriaus. Toks klausimas. Vėlgi, kaip sustarimas su JAV ir Kanada gali būti integruotas ir atsispindėti mūsų sutarime su Meksika. Aš vėl matės. Okay, okay. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Manome, kad šie klausimai iš tiesų yra svarbus. Nemanau, kad galiu dar ką nors papildomai pasakyti, tačiau norėčiau tik dar kartą pabrėžti, kad kalbant apie teksto paskelbimą, jis nėra orientuotas į <clears throat> Meksiką. Tokia yra įprastinė tvarka ir jos priežastis yra susijusi su komisijos turimais įgaliojimais. Komisija turi visapusiškus įgaliojimus dėrėtis prekybos klausimais. Dėl politinių klausimų turime atsižvelgti ir į tarybos vaidmenį e, ir jos gali priimti sprendimus, kalbant apie vystomą į bendradarbiavimą. Čia vėlgi situacija yra kitokia. Nežinau, e, ar tai pateisina dabartinį situaciją, tačiau bent jau gali ją paaiškinti kokiu atveju mes pasižymėjome jūsų susirūpinimą ir perduosime jį atitinkamoms institucijoms, vis tik tai nepaisant įvairių apribojimų, mes tikrai nemažai pastangų padėjome, kad informuotume Europos parlamentą, Junktinę parlamentinę asamblėją, kitas parlamento struktūras E, negalėdami su jumis pasidalinti naujausiais dokumentais, e, tačiau e, neperžengiant dabar nustatytų ribų, mes esame visapusiškai pasirengę informuoti parlamentą, tačiau pasižymėjome jūsų pasiūlymą traukti nuorodą dėl lyčių lygybės aspektų manau, kad dabartinis dokumento tekstas, kurio jūs nematėte, tikrai tiks, kad į jį būtų įtrauktos, yra tinkamas, kad jį būtų įtrauktos atitinkamos nuostatos. Taigi baigiame svarstyti 25 darbo atvarkės klausimą, dabar periname prie 26. -ojo. <clears throat> dėrybų su Merkosūro e, šalimis. Manau, kad būtent Matijas Jurgensen suteiks mums naujausią informaciją apie dėrybas su Merkosūro šalimis. Na, galbūt jis, galbūt jo klonas, kas žino. Ačiū už galimybę pristatyti jums šią informaciją ji pristatoma pačiu laiku, nes prieš porą valandų atsisveikinome su savo kolegomis iš Merkosūro, e, su kuriais e, diskutavome per savaitgalį ir visą praėjusią savaitę bei pastarąsias dvi dienas dėl šių darybų. Per tas e, dešimt dienų mes intensyviai aptarėme labai daug klausimų, kilmės taisyklės, e, prekes ir paslaugas, intelektinė nusavybė, geografinės nuorodas, e, vyną ir <clears throat> spirituotus gėrimus, e, dairumo taisyklės, taip pat pradėjome intensyves darybas visose sritise tiek vadovų, tiek techninių lygmenių. Manau, kad abi šalys e, į šį sustikimą atvyko labai gerai pasirengusios iš anksto. Mes e, galėjome priimti tikrai e, gausią Mirkosūro darybininkų komandą, kai kuriuose sritise pasiekime pažangos, kitose mažiau. Greitai gausite šio sustikimo ataskaitą. Mes viešai skelbėme ataskaitas apie e, šių darybinių sustikimų rezultatus ir šis atvejs taip pat nebus išimtinis. Tačiau e, galbūt galėčiau Jums e, dabar trumpai pristatyti šios rezultatus. Kalbėdamas apie pažangą, galiu paminėti, pavyzdžiui, kilmės nustatymą taisyklės pasiekime pažangos derantis dėl e, dokumento tekstas susijusios su e, e, laivų sąlygomis arba išskirtinė ekonominės, išskirtinės ekonominės zonos apreptis. Jau prieš kurį laiką buvo pateikti pasiūlymai ir Merkosūro atstovai konstruktyviai su jų, su dėl jų darėjosi dėl vyriausybių organizuojamų viešųjų pirkimų. Taip pat vyko rimtos diskusijos, pasiekime pažangos dėl prekybos ir tvaraus vystimosi, susitarėme dėl visų klausimų, išskyrus apdairumo principą. Mes ir toliau e, norime, kad būtų įtraukta aiški nuoroda į galimybę, e, aiški nuoroda <clears throat> galimybę taikyti apdairumo principą, dar turime susitarti dėl abiems šalims primtinų formuluočių. E, taip pat patvirtinome dokumento tekstą dėl kovos su e, sukčiavimu ir e, suderinome nuostatas dėl TBT ir dėl transporto priemonių priedo. Kitose srityse vyko konstruktyvus pokalbiai, tačiau pasiekėme uh, nedidelės pažangos arba praktiškai jokios. Tęsime pokalbius per kitą susitikimą. Pavyzdžiui, e, galėčiau vardinti sritį susijusias su eksporto muitais, valstybės valdomomis įmonėmis arba TBT. Taip pat e, derinome dokumento tekstą dėl paslaugų Deja, kai kuriuose sritise, nepaisant intensyvių diskusijų, e, visiškai jokios pažangos nepasiekėme. Tai yra keturios svarbiausios sritis dėl geografinių nuorodų. Galėčiau pasakyti, kad šiek tiek pažangos e, pasiekėme, kalbant apie apsaugos apriepti. E, geografiniams pavadinimams numatyta, tačiau nesugebėjome pasiekti jokios pažangos dėl e, specifinių konfliktų sprendimo susijusių su atskiromis geografinėmis e, nuorodomis, taip pat <clears throat> nepaskime pažangos dėl pieno, vyno, alyvogių, aliejaus e, e, Kiti klausimai, kuriuos bandėme intensyviai aptarti, yra jūrų paslaugos. Turėjome galimybę pristatyti savo poziciją ir savo siekius ir priežastis, kodėl tų tikslų siekime. Merkosūro atstovai dėja savo pozicijos nepakeitė, taip pat e, auto transporto paketas irgi yra įstrigęs ypač pasiūlymai dėl automobilių ir automobilių parkų. Taip pat kitos rytis, pavyzdžiui, tekstilė, e, avalynė ir panašios nepasiekime pažangos juose taip pat, kalbant apie rezultatus. Manau, kad abi šalis tikrai padėjo nemažai pastangų tačiau e, vis tik tai reiks įveikti dar esminius e, požiūrių skirtumus. Jeigu esate taip priklausomi nuo Twitterio kaip aš, tai turbūt jau matėte e, Twitterio. Twitter'e įrašą, kurį patalpino komisijos narė Malstrom apie sustikimą <clears throat> su Urugvajaus ministru ir Ten taip pat pateikiama informacija apie būsimus e, susitikimus, būsimus žingsnius. Galite būti tikri, kad e, komisija ir toliau visomis išgalėmis e, sieks konkrečių rezultatų, sieks patvirtinti šį susitarimą, kad jis būtų plačių užmojų, visapriepintis ir tolygus. Ir galėtų būti pasirašytas kuo <clears throat> greičiau. E, tai yra, kai būsime tikri, kad galime jį pristatyti valstybėms narėms, Europos parlamentus, interesuotiems e, subjektams ir komisijos pirmininkas, o metime pranešime apie tai būtent ir kalbėjo. Ačiū. Klausimas dėl asociacijos sustrimo taip pat yra padėtas ant stalo, taip mes kalbame apie asociacijos susitarimą, kuris apriepia taip pat ir politinį bendradarbiavimą. Praktiškai mes baigėme e, savo dėrybas jau birželio mėnesį, dar yra liko keli neįspręsti klausimai susijęs su priekybos dėrybomis, e, tam tikrais įsipareigojimais, e, kuriais siekime paremti Merkosūrą kaip organizaciją, tačiau liko tik techninės detalės ir manau, kad po 20 metų dėrybų jos artėja prie pabaigos. Pone Salafrankai, jūs esate pranešę šio klausimo, kokia yra jūsų nuomonė. Ačiū, ponė pirmininkė. Paprašiau e, žodžio. Norėdamas e, pratesti pranešėjos mintis dėl Meksikos, aš e, norėčiau vertinti ir pono Junkerio išsakytas mintis dėl būtinybės įtraukti parlamentą įvykstančias dėrybas, tačiau iš tiesų tikrovė yra šiek tiek kitokia. Vertinant eh, šiais metais ir praeisiais metais eh, vykusias dėrybas su Merkosūro šalimis <clears throat> būtina pabrėžti būtinybę kuo greičiau baigti šias darybas ir čia reikia paminėti atitinkamą parlamento rezoliuciją patvirtintą šią temą. Aš manau, kad mes nuo praėjusiu metu gruodžio mėnesio e, po ministerijų lygmens sustikimo Buenos Airėse praradome nemažai laiko, siribojame keturiomis penkiomis temomis. E, dėl kurių darybos sustringa. Noriu padėkoti komisijos atstovui už e, jo pristatytą pažangą per praėjusią savaitę vykusias darybas. Sveikinu su tuo, tačiau turiu apgalėstaudamas pareikšti, kad e, ministerijų lygmens susitikimas, e, kurį buvo planuojamas surenkti, neįvyko, nes <clears throat> nesusidarė jam tinkamos sąlygos įvykti. Noriu pabrėžti, kad Merkosūrui pirmininkaujantis Urugvajus yra pasirengęs tokiam susitikimui, atstovai buvo atvykę į Briuselį, pasirašė atitinkamą susitarimą su komisijos nare. Manau, kad tikrai esame labai arti to susitarimo ir noriu Jūs paraginti pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, kad būtų įveikti paskutinė likę skirtumai ir kad komisija dar iki gruodžio mėnesio pabaigos surenktų ministerijų lygio susitikimą tam, kad iš tiesų galėtume baigti šias darybas. Ir ypatingai noriu kreiptis į e, poną Hoganą, komisijos narį, kad e, siekiant užsibrėžtų to lygių e, tikslų dėtume visas pastangas tam, kad šis susitarimas e, būtų pasiektas ir būtų naudingas mūsų verslui, mūsų piliečiams e, ir kad išpildytume 2004-aisiais duotą pažadą pagerinti <clears throat> pasiūlymus e, teikiamus abiems, abiejoms šalims. Mes turime liberalizuoti priekybą daugiau nei 90 procentų. Jeigu to nepadarysime, tai reikš mūsų pastangų nesėkmė. Ir aš tikiuosi, kad sausio mėnesį vyksantys susitikimai taip pat bus naudingi siekiant darybų pabaigos, dar kartą noriu kreiptis į ponę Malstrom į komisiją, kad po to, kai bus pašalinti techniniai nesklandumai, būtų surinktas ministerijų lygio susitikimas gruodžio mėnesį. Ačiū. Labai Vutsui. Rūvės dabar suteikiam žodžius. Ačiū pirmininkė. Jau buvo minėta komitete. Per pastarosius mėnesius e, matėme tikrai nemažai e, tokių ženklų, kad e, dėrybos kaip ir e, gali nepavykti, kad tas, tos galimybės mažėja. Jeigu pažiūrėsime, kas vyksta šalyje, tai iš tiesų e, labai daro didelį įtaką dėryboms. Tiesiog norėčiau paminėti, kad Brazilija yra penktoji pagal dydį šalis turin, pasaulyje, turinti, turinti daugiausia e, gyventojų ir viena iš didžiausių Mercosur šalių. Dėl to labai svarbu priartinti Braziliją prie tų mūsų standartų. Taip pat labai yra svarbu, e, kad ir ES priartėtų prie Mercosur Ir iš pat pradžių mes kalbėjome apie tą Merkosur šalių prekybos galimybę ir man atrodo, kad e, Trumpas tikrai negalės e, mums sukurti jokių kliučių mes vis tiek norėsime e, vykdyti priekybą su šiomis šalimis. Bet kalbant apie Brazilijoje vykusius rinkimus, iš tiesų, kokia būtų vyriausybės e, pozicija, e, kadangi yra daug kas nežinoma e, šioje srityje ir ne, iš esmės pati ir Brazilijos vyriausybė nedaug ką žino apie Mercosur. Taigi, e, Brazilijos ūkio ministras pasakęs, kad e, E, jiems ir naujai vyriausybei nėra prioritetas e, šie e, santykiai ir šis susitarimas. Dėl to, man atrodo, mums reikėtų jiems pakartoti tą keletų lygmenų. Ir 5 lapkričio išrinktas prezidentas pasakė, kad jis nori taip pat vykdyti ir stiprinti santykius su kitomis šalimis, trečiosiomis šalimis. Ir kad tai taps jų užsienio politikos e, sritimi. Taigi, o kalbant apie šios zonos ateitį, mes matome, kad e, pažanga tikrai yra padaryta per pastarąsias e, dėrybas, pastarųjų dėrybų ciklą. Ir man atrodo, kad politika iš esmės kitoje vandenino pusėje labai greitai keičiasi. Ta reikėtų irgi prisiminti. Uh, Ir e, tikimės, kad e, ir naujai išrinkta vyriausybė pritars šiam susitarimu, kadangi jis yra vienas iš svarbiausių mums Europos e, Sąjunga, tiek nori bendratarbiauti su Merkosūro šalimis, tiek su JAV. Dėkoju. O dabar Nikola Danty, šešėlinis pranešėjas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jau keletą savaičių, prieš keletą savaičių kartu su Merkosur delegacija um, buvau faktų nustatymo misijoje ir yra tikrai nemažai um, klausimų. Ir yra sakoma, kad e, šio susitarimo nori, bet yra keletas šalių, kurios jo nenori. Taigi būkime atviri, jeigu nepasiekėme susitarimo, Ir jeigu nesame padarę reikšmingos pažangos ties susitarimu, reikia tą pripažinti. E, turėjome penkias problemas, dabar turime keturias su pusė, jeigu galime taip išsireikšti. Dešimt dienų e, diskutavome ir sprendėme tik pusę problemos, pavyzdžiui, e, geografinių nuorodų, taip pat vyno, lyvogių aliejaus problemos neišspręstos, automobilių pramonės problemos išlieka. Matote, kad pažanga padaryta ties viešaisiais pirkimais yra svarbi, bet laikas mus irgi spaudžia. Europos parlamentas spaudžia terminai ir nauja administracija yra išrinkta Brazilijoje ir tikiuosi, kad jos e, pozicija dėl Mercosur bus e, irgi nedviprasmiška. Taigi mes e, esame optimistai ir toliau sieksime spausti Braziliją, kaip tą ir darėme anksčiau, bet nepaisant mūsų įsipareigojimų, žengėme į priekį labai lietai. Taigi, kalbant apie geografinės nuorodas, man atrodo, reikėtų greičiau žengti į priekį. Šampanas, pavyzdžiui, Urugvajoje, parme, parmezanas Urugvajoje tampa tokiais sudėtingais klausimais, jeigu kompromiso kita šalis nesiekia. Taigi, ką darysime? Vis tiek sieksime spausti tas šalis, bet mums reikia taip pat suprasti, kokia yra politinė valia, kaip ES. Mes ėmėmės žingsnių į priekį, prieš dešimt mėnesių nustatėme likusias problemas, bet vis tiek uh, niekur nepasistumėjome. Taigi žiūrėsime, kokia bus Brazilijos nuomonė. Ir tai nėra kažkoks nereikšmingas veiksnys, tęsiant e, šias dėrybas. Prieš dešimt mėnesių atrodė viskas baigėsi, bet dabar e, atrodo, kad nieko taip ir neišsprendėme. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už sutiktą informaciją. Aš manau, kad mes turėtume šiek tiek e, išsameu įvertinti šias darybas. Po vakar dienos diskusijų tikrai negaliu įsivaizduoti, kad mes turėtume e, įprasta tvarka bendrauti su nauja Brazilijos vyriausybė. Manau, kad kalbant apie e, tvarumo principų žmogaus teisės, e, e, naujoji vyriausybė jų mažiau paisto, negalime taikstytis su, su tuo, kad vis didesni plotai Amazonės miškų yra iškirtami tam, kad uh, būtų galima tose teritorijose auginti soją. Visi minėti dalykai yra tiesa, tačiau turime įvertinti ir bendrą tiek Merkosūro valstybių, tiek ES e, ekonomikos raidą. <clears throat> Pavyzdžiui, vertinami padėti Meksikoje, galime konstatuoti, kad ji tikrai nėra ideali, tačiau be jokios pažangos mes negalime toliau tęsti dėrybų. Prieš dviejus metus buvome su kolega Salafrankas susitikę Argentinoje. Tuomet jau buvo kalbama apie tai, kad reikia paskubėti, jeigu norime išspręsti kai kurias asmenius e, ES ir Merkosūro tarpusavio susitarimo klausimus per pastaruosius dviejus metus mes iš tiesų nelabai pasistumėjome į priekį. Tikrai negaliu įsivaizduoti, kad e, naujoji Brazilijos valdžia ir atsižvelgiant į padėtį e, kitose Merkosūro valstybėse narėse galėsime pasiekti tos pažangos, mes turime aiškiai apibrėžti savo tikslus, E, kalbant apie dėrybas e, su Merkosur valstybėmis dėl prekybos partnerystės. Ačiū. Pirmininkė, <clears throat> šiandien viename Niderlandų laikraštėje buvo mm, išspausintas straipsnis e, apie tai, <clears throat> kad reikia stabdyti dėrybas su Merkosūro mm, šalimis, nes jos yra žalingos E, ne tik smulkėsiams ūkininkams, tačiau taip pat ir dėl to, kad nuosis Brazilijos prezidentas e, turi tiesiog e, pasibaisėtinų planų, pavyzdžiui, nusausinti nemažą dalį <clears throat> Amazonės regiono, tai keltų didžiulę grėsmę biologiniai įvairoviai, aplinkai ir pagreitintų klimato kaitą. Amazonės miškai yra patys didžiausi pasaulyje ir jeigu jie būtų iškirsti, tuomet CO2 išmetimai padidėtų 1,3 e, e, gigatonomis per metus. Taigi ES tikrai neturėtų prie tokių Brazilijos valdžios veiksmų prisidėti. Ima. Sí, simplemente una pregunta. Eh, ¿Cómo se valora la, eh, la, la presidencia del. Ačiū, kaip jūs. Vertintumėte Amasonar poziciją dėl Mercosur. Šiol matėme pareiškimuose, kad jis laikosi Donaldo Trumpo politikos linijos. Matėme, kaip Trumpas uh, persidėrėjo dėl naftos tarimo, ta kryptimi, mm, kur iš tikrųjų gal labiau um, žengiama dvišalis tarimo kryptimi. Masinar gal labiau pasisako už regioninius sustarimus, tas yra palankiau Merkosūrui, Latino Amerikai ir Europos Sąjungoje, aišku. Mm, Masinar, man atrodo, galbūt stengiasi įtvirtinti savo viziją dėl ekonominio dominavimo regione. Ką Jūs galvotumėte apie tai? Ačiū pirmininkė, aš kalbėčiau Dita Žaramsova, Arlė Šešėlinė pranešėjos vardu ir Dita norėtų mm, pakartoti parlamento daugumos nuomonę, kad mes visiškai remiame šios svarbaus priekybos sutarimo sudarimą, kaip galima greičiau. Jis džiaugiasi, kad mm, dar Yra galimybė tai padaryti, tačiau nerimauja, kad mes galvojame, kad dėrybas galime ir toliau um, pratesinėti. Iš pradžių buvo 17 gruodis, po to 18 sausis, tada kovos pabaiga, tada liepa ir taip toliau. Ar ji klausė, ar yra politinės valios uh, tai padaryti iki 2020-ko vadovų sutikimo Buenos Airėse ir, ir kas toliau, kaip atrodytų, koks tvarkaraštis būtų, ypač turint omenyje, kad kitų metų um, vidurį bus Europos parlamento rinkimai. Aišku, pagrindiniai dar neįspręsti klausimai tai yra automobilių sektorius ir žemės ūkis ir Merkosur, tai gali būti m, mm, toks klausimas, kur sutarimas gali neįvykti, ypač jeigu nebus išspręsti tie klausimai. Šiais metais mes savo priekybos sutarimą su Meksika labai smarkiai patobuliname ir atnaujiname. Dabar mes siekiame modernizuoti mūsų priekybos sutarimą su Čilė. Šie priekybos sutarimai turi didžiulės naudos tiek ES, tiek visam e, jų regionui. Tačiau kol kas e, panašu, kad nėra pakankamai vertinta e, nauda Merkosur ir dėrybos tęsiasi labai ilgai. Tikrai e, <laughs> galim kalbėti ne apie, net apie 20 metų laikotarpį. Tikrai labai tikimės, kad kitais metais pavyks užbaigti tą, tas dėrybas. Na, vilties visuomet yra, Karolin. Karolin, ačiū pirmininkė. Man susidaro įspūdis, e, kad visus su savo pažadus norime iki parlamento rinkimų įgyvendinti, kad e, sudarytume rinkėjams geresnį įspūdį. Tačiau vertinant situaciją Brazilijoje, kuomet yra grobiamas žemės e, iš ūkininkų, e, taip pat politinė situacija kitose Merkosūro šalise, tai tikrai neįsivaizduočiau, negalėčiau įsivaizduoti, kad galėtume pasirašyti šį susitarimą, šį susitarimą iki kadencijos pabaigos ir vertinant tai, kaip Merkosūro šalise elgiamasi su žmonėmis, kaip yra pažeidinėjamos jų teisės. Noriu paklausti komisijos, ar turime galimybių į tai reaguoti. Jeigu jau kalbėjote apie pažangą, minėjote tvarumo skyrių, tai kokios konkrečios pažangos buvo pasiekta, norėčiau išgirsti ir kokie revoliuciniai pokyčiai įvyko per pastarąsias keletą dienų, kuomet jūs kalbate apie tą pasiektą pažangą, tai įvardinkite ją konkrečiai. Žanik žadu. Ačiū. Arba Europos komisija turi informacijos, kokios mes neturime, nes jis žino, kad galiausia naujasis Brazilijos prezidentas nepradės vykdyti savo pareigų mm, tada, kada turėtų mm, tai pradėti daryti, tai tuomet aš galiu sakyti daug kritikos dėl Markasur, dėl žemės ūkio, dėl aplinkos. Mm, galbūt čia yra kažkokia tai Europos komisijos, kokia tai yra strategija, kad Bolsonaro niekad netaps prezidentu realiai. Bet jeigu taip yra, uh, Tai a, reikia pasakyti, negali sakyti, kad jeigu tai demokratija dėrėsi jo, bet jeigu tai nebe demokratija ar demokratijai kyla pavojus, vis tiek turi dėrėtis, nes vis tiek reikia laisvos priekybos tarimo. Tikrai taip negali būti. Mes matome ES, kuri susidarė su sunkumais dėl Paryžiaus susitarimo dėl e, miškų nikimo iššūkio, dėl žemės ūkio problemų, bet darome starimą su tokiu vadovu, kuris viešai pareiškė, čia ne kažkokia tai uh, pamastymai, jis viešai pareiškė, kad jis nusausins Amazonę. Pal ir valstybė valstybės, kurios nori dabar auginti genetiškai modifikuotą soją, galės puikiausiai tą daryti. Tai nežinau, čia jungtinėse tautose reikia labai garsiai tai pasakyti. Aš tikrai nesutikčiau, kad, kad, kad, kad būtų sudaromas sutarimas su valstybė, kuri visiškai negerbė Paryžiaus uh, įsipareigojimų. Uh, Iš tikrųjų, tai yra lemiamos svarbos momentas ir ES, ir Latino Amerikai. Ir jeigu mes nesugebėsime suspenduoti dėrybų tam, kad iš naujo peržvelgtumėm visas, ta, visą tą vertybinį kontekstą, kuriame vyksta mūsų dėrybos, na, tai aš nežinau, aš nesuprantu tada Europos komisijos, bet vėlgi gal Europos komisija turi kažkokios informacijos dėl nu, išrinkto prezidento, kurios mes dar neturim. Not least. Na ir pabaigai. Uh, e, Panas Darmantan iš tikrųjų, na, čia kažkaip į, į, nustumtas gal ją pačią, bet aš suprantu priežastis. Dėl to dialogo aš norėčiau užduoti keletą klausimų. E, gaila, kad aš esu paskutinis pasisakantisis, nes e, norėčiau atsakymų. Ponas Žado aiškiai pasakė Polsanaro. Po išrinktasis prezidentas Masanaro pareiškė tai, kas jam nepatinka. Na, Masanaro dar net nepradėjo eiti pareigų. Ir tai yra tik tai pažadų deklaracija. Ir mes žinome, aišku, kad politikai, na, išskyrus tos, kurie čia yra salėje, duoda pažadų, kurie nieko nereiškia dažniausiai. Tai ar mums čia reikėtų tokios naujos žado doktrinos laikytis, kad pasiremiant kažkokiais tai rinkiminiais pažadais reikia nutraukti priekybinės darybas. Nežinau, gal iš tikrųjų komisija turėtų tai pasvarstyti. Dar kitas dalykas dėl to, ką ponė Minė pasakė, mhm, labai taip tikrai iškalbingai, neturėtumėm uh, dirbti su Basanaro, išrinktuoju prezidentu Basanaro. Tai, na, aš nežinau, kuku, kokie čia būtų atsakymai. Tai tada kok pagal tokius jų kriterijus, su kuo reikėtų bendrauti ir su kuo nereikėtų bendradarbiauti. Man atrodo, kad jeigu taip, kaip jūs sakote, darysime, tai labai su mažai kom reikės bendradarbiauti. Aš čia kreipiuosi į pačią populiarą, galbūt aš nelabai jam pritariu ir mane patinka jų požiūris į katalonus separatistus, jų tupdymas į kalėjimą. Bet ar tai reiškia, kad uh, kad nebegersiu Riojos, nežinau. Na, aš tikrai labai gaila, kad aš paskutinis pasisakau, nes būčiau norėjęs kolego atsakymų. Quiero decir, querido colega, que no se está encarcelando a ningún separatista catalán, que si hay en todo caso eh, eh políticos que están en la cárcel. Noriu pasakyti, kad e, mes ne vieno Katalonijos separatisto į kalėjimus nesodiname kaip politinių kalinių, jie tik tai yra e, sodinami į kalėjimus dėl to, kad pažeidžia šalies konstituciją. Dabar steiksiu žodį Urugvajos ambasadoriui. Trumpai pristatytų Merkasūro šalių poziciją. Ačiū, pana pirmininkė, už galimybę pasisakyti Europos parlamento tarptautinės priekybos komitete. Taip pat noriu padėkoti Matijas ir Adriano už išsakytas mintis. Galiu patvirtinti, kad e, nuo lapkričio 12 dienos Briuselėje vyko labai intensyvios dešimties dienų beveik darybos techninio, techninėme ligmenyje tarp es ir Merkosūro atstovus siekiant e, e, išspręsti kai kurios techninio pobūdžio klausimus buvo numatyta po šio proceso surenkti e, ministerijų lygio sustikimą, kuriame dalyvautų komisijos nariai Mastam ir Hoganai. Hoganas <clears throat> siekiant aptarti e, penkis pačius opiaus klausimus ir padaryti tą politinių lygmenių tam, kad būtų galima baigti tą ilgai trunkantį darybų procesą. Aš manau, kad per tą savaitę tikrai pasiekėme daugelį sričių rimtos pažangos ir galėjome baigti darybas kai kuriomis labai svarbiamis temomis. Iš keletas iš jų buvo, keletas tų temų buvo paminėtos Matijaso ir kitų kolegų, tačiau noriu pabrėžti, kad buvo e, suderintos daugiausiai ES svarbios temos ir tas buvo padaryta dėl Merkosūro atstovo lankstumo, kai kuriomis kitomis temomis ir e, dėl kai kurių techninių klausimų išliko nesutarimai e, ir dėl to ministerijų lygmens sustikimas ketvirtadienio vakare buvo atšauktas ir dabar darybininkai siekia toliau suderinti pozicijas nelikusiomis temomis. Aš manau, kad ministro atvykimas sudarė galimybę gauti reikalingas politinės instrukcijas. Urugvajaus ekonomikos ministras, kuris dabar pirmininkauja taip pat ir Merkosūrui, buvo atvykęs į Briuselį ir pasirengęs pasirašyti atinkamą susitarimą per susitikimą su komisijos nare Malstrom ir ES sudarybininkė Sandra Galina. Tai buvo pabrėžta Ir taip pat e, buvo pabrėžtas ir pasirengimas toliau tęsti techninio ligmens darybas, ieškant konkrečių ir tikroviškų ginčytinų klausimų sprendimas, siekiant ministerijų ligmens susitikimą surenkti dar iki šių metų pabaigos, tam, kad būtų galima baigti darybą. Šiuo metu vyksta konsultacijos dėl galimos e, ministerijų e, ligmens susitikimo datos gruodžio viduryje. Tikiuosi, kad sugebėsime tą padaryti ir pasinaudosime galutinę paskutinę progą pasirašyti e, šį susitarimą, nes jeigu to nepadarysime, žinome, kada galėsime prie jo sugrįžti. Baigdamas noriu pasakyti e, ir paminėti temas, kurias minėjo ponas Matijas, dėl kurių nesugebėjome pasiekti e, rimtesnio proveržio per šią savaitę susijęs su geografinėmis nuorodomis, E, jūrų paslaugomis, e, transporto priemonių, transporto e, priemonėmis ir žemės ūkio kvotomis. Mes mano, manome, <clears throat> kad šios lausimus reikia spręsti ministrų lygmenių ir būtent tas lygmuo yra pats tinkamiausias šiems klausimams išspręsti, nes techninio lygmens darybininkai jau pasiekė savo galimybių ribas. Mes manome, e, kad e, kartu su ponu e, Adrianos galėsime kalbėtis toliau, nes Merkosūro valstybės tikrai yra pasirengusios bet kuriuo metu baigti šis darybas. Ačiū. Manau, kad komisija turi atsakyti kai kurios klausimus. Matijas, žodis. Ačiū, pirmininkė. Galbūt e, pirmiausia, norėčiau sureaguoti mano puikaus draugo Urugvajos ambasadoriaus e, pasisakymus. Akivaizdu, kad e, e tikrai negalime ES kaltinti dėl to, kad buvo atšauktas ministerijų lygio susitikimas komisija yra pareiškusi savo pasirengimą, pa, apie savo pasirengimą surenkti baigiamai ministerijų lygio susitikimą, kuomet bus tam sudarytos tinkamos sąlygos. Tačiau <clears throat> tam, kad jis įvyktų, reikia sumažinti neįspręstų klausimų skaičių. Todėl situacijos tokios dar mes neturime ir mes tą aiškiai esame pabrėžę, susirašinėjame e, su ministrais, e, pabrėždami, kad tik tai e, užtikrinus atinkamas sąlygas galės vykti ministrų susitikimas. Turiu pasakyti, kad tų sąlygų tikrai dar nėra, nepaisant didelių pastangų tiek iš mūsų, tiek iš Merkosūro atstovų pusės. Dabar noriu sureaguoti į komiteto narių komentarus. Noriu padėkoti už pareikštą paramą vykstančiams daryboms. Europos parlamentas tikrai buvo ta varomoji jėga stuminti šis darybas į priekį ir aš tikiuosi, kad ir toliau tokia jėga jis išliks, nes reikia priimti sudėtingus politinius sprendimus ne tik Merkosūro atstovams, tačiau taip pat ir ES atstovams, siekiant atsižvelgti į mm, kitos šalies interesus ir poreikius, bei nereikia to pamesti iš akių. Taip, reikia kuo greičiau baigti šias darybas, tačiau kaip galime tą padaryti? Jeigu lieka neišspręsti tokie labai svarbus klausimai, pažiūrėjau, susijęs su apdairumo principo taikymu arba jeigu Merkosūro atstovai e, teikia kelia reikalavimus, kuriais nebūtų laikomasi mūsų, e, šio, kuriais būtų pažeidžiamas šis labai svarbus e, <clears throat> principas. Arba, tarkim, E, Merkosūro valstybės dar nepatikė jokių garantijų dėl geografinių nuorodų, kurios yra tiesiog e, <clears throat> simbolinės Europos Sąjungai e, apsaugos arba dėl automobilių, transporto priemonių eksporto. Taigi neturime jokių garantijų. Kalbant apie tvaros vystimosi aspektus, žiūrėkime, ką turime, kokią situaciją turime po Brazilijos prezidento e, rinkimų. E, demokratiškai išrinkta vyriausybė Brazilijoje turės atsistatydinti. Ir e, dabar kilo klausimas, kokią įtaką mes norėtume arba turėtume daryti vykstantiems procesams Brazilijoje. Ar mes norėtume kažkaip įsprausti Braziliją <clears throat> tam tikrą kampą, kampą mm, iš kurio negalima pajudėti. Pavyzdžiui, mm, diskutuojant apie žmogaus teisės ir kitus panašius aspektus, mes siekiame, kad e, pasirašyti sustarimai būtų ratifikuoti ir tinkamai gyvendinami laikantis TDO standartų ir tokiu būdu pastumėti e, atitinkamas valstybės e, mums palankia kryptimi. E, taigi reikia priimti tinkamus sprendimus ir tinkamai pasirinkti. Aš nežinau, kokią informaciją vadovaujasi parlamentas savo teiginiuose. Kokios pažangos pasiekime tvaraus vystimosi dėl tvaros vystimosi skyriaus dėrėdamėsi. Aš manau, kad <clears throat> mes e, siekėme sutvirtinti jau e, anksčiau suderintas nuostatas e, ir patvirtinti tam tikras procedūras, tą padarėme ir tikrai rezultatas pasiektas mus tenkina. Aš tikrai išgirdau Europos parlamento žinę e, imtis skubių veiksmų ir tikrai perduosiu ją komisijos nariai. Pons Kristinbūt, ar turi ką nors e, papildyti? Ačiū už gyvą diskusiją. Norėčiau pritarti kolegai Matijas Jorgensen. Na, galbūt e, nenorėčiau pritarti jo mintims dėl to mm, įspraudimo Brazilijos į kampą e, tam tikrais klausimais. Mes turime kalbėti ne tik apie tvarų vystimas ir priekybą, tačiau taip pat ir apie tokius e, klausimus kaip e, žmogaus teisės, demokratija, teisės viršinybė, galimybė dalyvauti politinėme, socialinėme gyvenime. Turime suvokti, kad šalis, su kuriamis deramės, yra pakankamai uh, aukštą įsivystimo lygį dabar e, pasiekusios. E, galbūt mūsų nuomonės įsiskiria dėl Brazilijos vyriausybės, tačiau e, tose šalyse yra gyvos įvairialypės visuomenės tiek ekonominėme, tiek socialinėme sektoriuje ir mes galime su jais su tomis visuomenėmis susisiekti, pristatyti šį susitarimą tikrai. Jeigu nepasieksime E, susitarimas su Merkosūros šalimis, tai tą už mus padarys tos ekonominės jėgos, kurioms žymiai mažiau ne mums rūpi, mano minėti vertybiniai aspektai. Šio susitarimo vertė yra daug svarbesnė nei vien tik tai prekyba e, prekiamis ir paslaugomis. Šis sutarimas susijęs su e, europinių vertybių demokratijos sklaida mes manome, kad tikrai užmesgę atitinkamus ryšius ir plėtodami juos su tų šalių visuomenėmis mes galime skleisti savo vertybės ir pasirašę atitinkamą susitarimą mes galėtume, turėtume daug geresnės galimybės tą padaryti, sutelkę pajėgas su e, tų šalių e, visuomenės grupėmis, kurioms e, rūpi tos pačios vertybės kaip ir mums. Nepamirškime to. Pabaigai žodis pranešėjai ponas Salafrankai. Noriu pasakyti ponui Dartmatui, kad jis e, e, e, neteisybę sakė apie Kataloniją. Katalonija <laughs> niekuomet nebuvo nepriklausoma karalystė, visant priklausė Aragono karalystė, Ispanijos istorijos eigoje šiuo metu tai yra autonominė teritorija <clears throat> ir e, privalo gerbti Ispanijos konstituciją, taip pat ir Katalonijos gyventojai. Kalbant apie šį susitarimą, reikia <clears throat> tinkamai vertinti dabartinį situaciją, baigėme dėrėtis dėl politinių nuostatų, dėl bendradarbiavimo nuostatų, taip pat beveik baigėme dėrybas ir 90 procentų baigėme dėrybas dėl e, priekybos aspektų, taigi nežinau, kaip įvertintų komisija pasiektą pažangą per pastarąjį darybininkų susitikimą, noriu nuraminti poną Dantį, Kalbant apie geografinių nuorodų apsaugą, <clears throat> tikrai čia e, egzistuoja susitarimo galimybė, taip pat vertinant ir atitinkamus susitarimus su Japonija ir Meksika, kalbant apie atsarginės automobilių dalis, turime labai aiškiai įvertinti šios aspektus. Parlamentas teigiamai įvertino e, galimybę vystyti politinį bendradarbiavimą su Kuba. Taip pat e, pritarėme prekybos susitarimo daryboms su Vietnamu, o dėl šio susitarimo mes jau 20 metų <clears throat> deramės, negalime leistis įtakojami žurnalistų straipsnių ar e, komentarų, ar galvoti apie artėjančius rinkimus. Noriu pasakyti kolegoms, kad tikrai vertinu jų susirūpinimą dėl padėties tokie šalyje kaip Brazilija, jeigu ji išstotų iš klimato, kovos su klimato kaita konvencijos ir negerbtų žmogaus ir pagrindinių teisių, tai yra e, vienas iš svarbiausių nuostatų visose ES pasirašomuose susitarimuose. Pane pirmininkė, aš norėčiau kreiptis į komisiją ir paraginti ją demonstruoti, rodyti mažiau arogancijos <clears throat> šiuose dėrybose. Tai yra bendras susitarimas tarp dviejų šalių ir Europos komisija gali nustatyti ar nustatinėti turėtų tam tikras procedūras tose dvi šalėse dėrybose reikėtų ieškoti konsensusų, bendro sutarimo tam, kad normos ir procedūros galėtų būti patvirtintas e, šiame susitarime egzistuoja nuostatos labai svarbios dėl e, busimos prekybos politikos, todėl reikėtų jomis pasinaudoti iki gegužės pabaigos. Taigi pirmiausia, dvi šalis turėtų susitarti dėl ministrų susitikimo datos ir sustarti dėl to, kad nebūtų keičiamos ankstesnės pozicijos, nes tai buvo padaryta iš kai kurių Merkosūro valstybių pusės. Turėtume pasinaudoti dabar atsiveriančią ir atsirandančią istorinę galimybę baigti šias darybas, pasirašyti sustarimą, priešingą atveju dėl to labai gailėsiu. Dėkui. Dėkoju pranešėjai, dėkoju ambasadoriui. Baigiame 26 darbo tvarkės punktą ir dabar 27-asis nuo Pietų Amerikos prie Šiaurės Amerikos. E, tai yra JAV Europos Sąjungos priekybos santykiai. Tai iš tikrųjų yra nedaloma priekybos sutarties dalis ir, ir komisijos narys taip pat uh, kalbėjo ar, apie santykius su pats su esamu prezidentu Trumpu. Ir um, pra, buvo pranešimas pateiktas apie tarifus ir automobilius, tai 232 žymu, žymioja ataskaita. Ir um, taip pat um, buvo tikrai diskusijų. Uh, su JAF, taip pat Austrijos atstovais ir man atrodo, kad dėrybos vyksta, eina į priekį, taip sakant, ir jos atitinka mūsų e, dvasę, bet aišku, yra tai grėsmės dėl tarifų, tai plieno, aliuminio ir e, taip pat tų E, norima nuolaidų iš ES. Ir dabar mes norime detalios ataskaitos apie tą posėdį ir taip pat perspektyvos, ką galėtume nuveikti ateityje dėl tos susitarimo e, JAF e, ir mūsų gerai žinomas Ignas Ubizero, kur yra generalinio priekybos direktorato vadovas, trumpai mums papasakos. Ačiū pirmininkė. Norėčiau trumpai apibūdinti situaciją ir apie tai, kokia yra situacija dėl tų keturių klausimų, dėl bendro pareiškimo patvirtinimo. Tai yra po Liepos mėnesio susitikimo tarp dviejų prezidentų ir taip pat ambasadoriaus Laihaisert. Like norėčiau pakalbėti apie pramonės tarifus. Bendras pareiškimas labai aiškiai pasako, kad bet kokios priekybos sutartys su JAV siekia pašalinti tarifus pramonėje ir komisija, man atrodo, antrojosios darbo grupės metu pasakė, kad turime pradėti diskusijas turime vykdyti diskusijas ir būti joms pasirengusios, kai ateis laikas. JAV sakė, kad skubos jokios nėra. Po to JAV nusprendė pranešti kongresui, kad reikėtų pradėti dėrybą su kongresu, konsultaciją su kongresu. Ir paaiškėjo, kad tos konsultacijos jau vyksta ir jų metu negalima aptarinėti nieko, kadangi konsultacijos vyksta su kongresu. Na, kalbant apie tarifus, nieko naujo neįvyko. Komisija labai aiškiai pareiškė, kad vienintelės dėrybos, o, kokios yra įmanomos, tai yra dėrybos dėl e, pramonėje taikomų tarifų. Ambasadorius pasakė, tai yra, pasakė kad jis laukia E, išvadų po dėrybų su kongresu, kurios vyks sausio mėnesį. Tai nieko naujo nepasakysiu, kalbant apie tarifus ir tarifų politiką. Na, vykdančioje darbo grupėje e, vyko dėrybos ir darbas dėl reguliavimo klausimų. Ir įmanoma daryti pažangą tik tai remiantis bendraisiais interesais. Diskusijos tikrai buvo puikios, buvo įtraukti, e, įtrauktos reguliavimo institucijos e, kartu su komisijos nare Malistrom, taip pat ir ambasadoriumi Haisert ir Vašingtone komisijos pareigūnai lankėsi, taip pat ir įvairių reguliavimo institucijų direktoriai ir pagrindinių reguliavimo institucijų vadovai. Na, situacija yra tokia, kad esame potencialiai nustatę tris rytis, kur mes manome galbūt padaryti pažangos per gana trumpą laiką. Tai yra vaistų pramonėje, medicininių prie, e, prietaisų ir taip pat kibernetinio saugumo srityje. Aš labai aiškiai norėsiu pasakyti, kad tai yra tos trys sritis, kur mes nustatėme, kad galima tikrai uh, pasiekti pažangos per trumpą laiką. Taip pat mes e, pradėjome diskutuoti, diskusijos buvo gana geros, bet e, diskusijų reikės daugiau dėl atitikmens vertinimo, taip pat naujų technologijų ir taip pat kalbėjome apie tai, kur mediciniai prietaisai ir vaistai galbūt irgi E, gali būti įtraukti į reguliavimo e, klausimus. Reguliavimo klausimai yra vis dar išliekantis. Komisijos narė e, Malstrom, taip pat ir ambasadorius, apžvelgia situaciją. Ypač ties tais trim klausimai. Reguliavimo institucijos, man atrodo, greit nustatys, ką jos gali nuveikti kartu, kad priekyba uh, E, būtų supaprastinta, taip pat nepažydžiant ir reguliavimo nuostatų. Dar vienas klausimas. Mm, e, pasaulio priekybos organizacijos reforma, taip pat nesažiningos priekybos praktika. Diskusijos vyksta su JAV, taip pat kaip Mm, užtikrinti, kad e, pramonės subsidijoms būtų taikomos pasaulio priekybos organizacijos nuostatos, taip pat e, technologijų perkelimo, nes buvo kalbama apie tai Ženevoje, kaip stiprinti pranešimo procedūrą, skaidrumo procedūrą. Pažangos jokios nebuvo padaryta, nebuvo aptariama tai nusekliai Vašingtonė, dirbame su kitomis šalimis, kad galėtume pateikti pasiūlymą. Ir mes tikimės, kad jis bus konkretus. Ir tokiu atveju ir JAV tada su mumis dalyvautų sprendžiant šį klausimą. Taip pat kalbant apie tyrimus dėl automobilių, taip, diskusija Baltosios rūmose vyko šią temą. Jokių išvadų, man atrodo, nebuvo dėl turinio ar taip pat kada um, bus galbūt kažkoks pranešimas dėl automobilių, bet komisija kartu su ambasadoriumi Laihaiser aiškiai pasisakė ir pasakė kitiems um, pašnekovams, kad bet kokia ataskaita, kuri kelia grėsmę arba taiko tarifus e, ar kvotas e, automobiliams, susilauks aiškaus atsako mm, dėl. Tas balansavimo sąrašas yra paruoštas ir mes vykdome mm, viešasias konsultacijas, bet jeigu bus kažkokia tai ataskaita, kur bus, kils grėsmė mm, eksportui iš ES, tai tikrai e, mes pareikšime labai aišku pareiškimą. Jokių dėrybų dėl tarifų e, dabar negali būti, e, dėl taip pat eksporto iš ES ir veikla tos antrosios darbo grupės irgi turi būti dar iš naujo įvertinta. Taigi situacija yra tokia, jokių aiškumo dėl dėrybų, dėl tarifų nėra. Ir taip pat e, jokio noro įtraukti e, tam tikrų nuostatų į e, dėrybas su JAV. Ir aišku, problemų dėl reguliavimo klausimų galėsime jomis pasidalinti. Ir mūsų pozicija yra labai aiški. Mes tikrai nenorėsime dėrėtis, kai mums bus grasinama. Jeigu kils kažkokios, kažkokie tai grasinantis apribojimai, mes savo atsaką aišku nusiūsime ir e, tikimės, kad Europos parlamentas taip pat mus palaikys, taryba irgi. Taigi, tokia yra situacija dėl kitų žingsnių. Techniniu lygiu e, dėl reguliavimo klausimų vyks e, dėrybos Galbūt bus galimybė dėrėtis e, ir kalbėtis e, G20 susitikime Buenos Airėse tarp abiejų prezidentų, taip sakant, e, ir gal bus galima atskirti tas dėrybas, vienos dėrybos dėl pramonės tarifų, potencialios dėrybos, jeigu galėsime pajudėti į priekį. Ir dar vienas labai toks atskiras klausimas dėl atitikties vertinimo, nes čia yra reguliavimo klausimai, kuriuos mes nagrinėjame ir dėl kurių reikia tarptautinio e, pritarimo. Ir ties šią temą mes irgi galėsime pateikti tą dėrybinę direktyvą tarybai. Aš čia jau baigsiu, bet jeigu norėsite užduoti klausimus, tai tikrai mielai juos atsakysiu. Uh, uh, Dėl galimo mandato. Ką Jūs galvojate, kada galbūt galėsime tą daryti? Ar ši, ši, šioje parlamento kadencijoje diskusijos galės uh, dar vykti ar ne? Na, aš atskirčiau uh, mandatą nuo, taip sakant, įgaliojimus ir atitikties vertinimo, kadangi tai yra techninis klausimas. Reikia tikrai vertinti, kaip greitai komisija įvykdys savo darbą, bet kai techniškai būsime pasirengę, tokiu atveju pateiksime savo pasiūlymą tarybai ir galėsime judėti greitai į priekį. Kai kalbame apie įgaliojimus dėrėtis dėl pramonės tarifų, tai yra ir politinis klausimas. Mums aišku, kad dėrybos gali vykti dėl tarifų tik dėl to, bet galbūt per anksti tą daryti, kol neįvertinoma situacijos su priekybos partneriu. Jeigu to nebuvo, kadangi Europos komisija nenorėjo to e, daryti, mes nebandėme užsikasti e, galvų į smėlį, bet e, Europ... JAF iš tikrųjų nerodė jokio noro ir vyko tas 90 dienų konsultacinis procesas kongrese ir jis vyks iki sausio mėnesio. Taigi dėl to mes e, e, taip ir užvilkinome viską. Ir manome, kad po sausio mėnesio bus galimybė dėrėti su JAF ir JAF norės tą daryti. Bet taip pat noriu pasakyti, kad platesnių tokių e, dėrybų su JAF nesame linkę vesti. Ačiū. Na, šešėliniai pranešėjai. Ačiū, ponė e, e, pirmininkė, ačiū Ignacijau. Iš esmės, e, Europos parlamento nariai nėra tokie jau blogi, o ekolo, žalieji dar labiau. Taigi tas procesas, kurį jūs apibūdinote, yra būtent toks prekybos susitarimas tai yra tas žodis, kurį jūs e, turėtumėt pabrėžti. Mes deramės dėl, prie, dėl tarifų, taip pat dėl e, atitikties ir kongrese irgi yra tam tikri procesai, kurie vyksta. Bet aš nelabai suprantu, ar mes deramės dėl prekybos sutarties ar ne bent jau kiek aš suprantu, šiek tiek ribotas tas mano supratimas yra. Nes jeigu kalbame apie priekybos e, tarifus ar apie priekybos sutartį, susitarimą, mes juk norime pasiekti bendro e, priekybos susitarimo, transatlantinio, bet mes e, jį apribojame kažkokiamis atitiktimis, tarifais ir taip toliau ir panašiai. Ir tomis dėrybomis, kurios vyksta kongrese tai tokiu atveju e, tai yra susitarimas, kur jūs prašote įgaliojimų e, tarybos, parlamentas e, irgi pareikš savo nuomonę dėl šių dėrybų. Bet dabar atrodo, kad tai yra dėrybos, bet ne visai dėrybos. Kažkokios vyksta kažkokie pareiškimai, Junkerio, pirmininko Junkerio pareiškimai. Aš suprantu, kad jisai kartais pavargęs būna po kelionių dėl laiko skirtumų, bet kalbame apie skalūno dujas, GMO ir taip toliau ir panašiai. Ar tai yra amerikiečių noras taip elgtis, neaišku. Bet man kyla klausimas, ar mes deramės dėl priekybos susitarimo, tai tada mes e, dalyvaujame klasikinėse dėrybose, diskusijoje, bandome pasiekti priekybos, transatlantinės priekybos sutarties, ar ne? Thank you, Chair. I can pick up the... Ačiū pirmininkė. Galiu pratesti klausimus. Ačiū Ignacijų už informaciją. E, vakar uh, tarp koordinatorių keitėmės nuomonėmis ir komisijos nariai aiškiai pasakė, Janik, tai nėra priekybos dėrybos, nėra susitarimo. Eina kalba tik tai apie muitus tam tikroms pramoninėms prekiams. Ir kai kurios reguliavimo aspektus, kaip Ignacio tik paaiškino. Klausimas Ignacijų būtų toks. Jeigu tai yra tik kai kurie reguliavimo aspektai ir jis paminėjo pozityvius rezultatus, pavyzdžiui, farmacijos produktams, meisnos įrangai, Tai tada klausimas būtų e, dėl ES ir JAV, sakykime, kuo skiriasi farmacinių produktų gamyba. Uh, sakykime, nėra e, testavimo su gyvūnais ir panašiai. Tai reiškia, apie ką mes kalbame. Ar mes dabar per mainus kai kuriamis prekiamis, kai kuriuose sektoriuose vėl įžengėme į diskusijas dėl kai kurių reguliavimo aspektų. Taigi, ką tai reiškia? Man atrodo labai svarbu kalbėti apie 232 problemas. Nes tas sektorius jau yra mums primestas, e, plieno ir aliuminio pramonės e, kontekstas yra koks, kad tarsi tai yra karinio saugumo klausimai. Ir dabar muitai ir taip pat automobilių sektorius paliestas. Uh, tai kokia yra pozicija iki dabar, jūsų kokia yra analizė dėl tų klausimų, kiek yra galimos dėrybos su amerikiečių pusė, ar jie yra pasirengę atsijimti tuos, na, sakykime taip, tas prevencinės, taip vadinamasis priemonės iš ją pusės, kad būtų galima išvengti PPO problemų ir, ir kaip tada tos prieštaros sprendžiamos. Anne-Marie Minner. Voorzitter, dank u wel. Ik heb Ačiū pirmininkė, jau mano klausimas buvo praktiškai užduotas, tai jo nekartosiu. Tačiau. E, reglament, e, e, regulia, reglamentas bendravimas nepatinka įgaliojimus rytį, tai kaip dėl jo bus deramas? Panas Dortmas, mane stebina ES ir e, JAF priekybos dėrybų darbo tarkė. Man atrodo, prieš kelius metus mes turėjome tokias dėrybos ir po to žinome, kaip plenarnėje sesijoje buvo kalbama ir Ir e, buvęs pirmininkas Šulcas parlamento, kaip vedėtės diskusijas, atsiminame, kokios uh, buvo pozicijos, tai iš tikrųjų įdomi žinia, kad vyksta priekybos darybos tarp ES ir JAV, <laughs> bet atrodo, kad vis tik tai tai nėra priekybos darybos, tai yra tik aptarimi kažkurie tai priekybiniai aspektai, kažkokie tai elementai. Kadangi esu gyvenęs ir dirbęs JAF 8 metus, turiu net ir universiteto laipsnį, aš žinau, kaip politikoje viskas vyksta Amerikoje demokratų e, partija yra protekcionistai, respublikonai, ne, dabar atrodo, respublikonai virsta protekcionistais. Panašu, kad iš tikrųjų tas priekybos klausimas kažkaip blaško, bet vis tik tai e, demokratai netapo laisvos priekybos partija. Uh, Ohajo senatoriaus poziciją galiu paminėti. Panašu, kad, na, kaip ir tai vardinama kaip beprasmės e, ES į Afrikybos dėrybos. Atrodo, kad rezultatas nulinis. Na, nebent jūs žinote kažką, ko mes nežinome. Tai aš noriu paklausti, ir tai, tai yra tikrai esminis klausimas, visos to, ar, ar tikrai tai yra priekybos darybos, ar tai nėra tik tai m, mm, kažkokios tai diskusijos dėl labai siaurų komercinių sričių. Ignas ir savo ruoštų taip pat kadangi kalbėjome apie mm, tarifinį sutarimą dėl pramoninių prekių išskyrus automobilius, aš galvočiau apie skaičius, kiek priekybos apimties ap, ap, apimtų tos prekės, kiek čia muitų eilučių, 70 procentų, 60 procentų, kiek. Ir ar su tuo sutiks PPO, kaip su plačių užmojų priekybos susitarimu. Ir antras dalykas, man kyla problema dėl to, kad automobiliai neįtraukti. Tai yra nuolatinė grėsmė, ar ne? Kad yra galimybė įvesti tarifus automobiliams, pas, pasiremiant mm, to senu, senamadišku 232 teisės aktu dar iš 62 metų šaltojo karo laikų. Tai yra tikrai nuolatinė grėsmė. ar tikrai e, protinga yra sudaryti sutarimą, paliekant tą nuolatinę grėsmę neišsklaidytą. Dar vienas papildomas nedidelis klausimėlis. Inasijo paminėjote 90 dienų terminą, tai yra sausio vidurys būtų, jeigu aš taip suprantu, kokie yra Amerikos procesai. Administracija turės paviešinti 30 dienų iki šio termino, tai yra sausio vid... pabaigos, tai yra iki sausio vidurio, savo ketinimus Na, tai reiškia, kad mes gruodžio viduryje išgirsime, ko realiai nori amerikiečiai. Tai ką reiškia tas terminas komisijai, ypač turint omenyje jos formalius e, prievalėmis paremtus santykius su taryba? Ačiū, Ignacio, už paaiškinimus. Norėčiau iškelti štai kokį klausimą. Bet to, ką jūs įvardėjot kaip priekybos sutarimą, kas tai galėtų būti ir ką kolegos sakė, realiai ant kortos, kas pastatyta, tai yra mm, pagrindas priekybos susitarimui skirtas pramonė. Kodėl pramonė? vienas rytis, kur reikia Paryžiaus susitarimus e, tikrai gyveninti ir už, užtikrinti, kad jie galėtų būti gyveninti, tai yra būtent pramonė. Kaip taip gali būti? Sakykime, jeigu kalbam apie žemės ūkio produkciją, paslaugas, kodėl kvestionuomas visas mūsų pasiektas visa mūsų pasiekta pažanga, kodėl viskas yra nustumiama į šoną. Start, uh, with... Ačiū. Pradėsiu nuo e, Janik Žado klausimo. Visiškai aišku, kad mes nesiekėme dėrėtis dėl įvairių priežasčių, dėl visapusiškos priekybos susitarimo su JAV. Yra daug tikrai labai priežasčių, uh, Mm, taip, dėl kai kurių atvejų mes žinome, ne, nepavyks daug kas, nes JAF dėl kai kurių es prioritetų galbūt mm, nenorės judėti į priekį. Ir du vadovai susitarė, kad tai, kas yra įmanoma dabar, tai yra daug siauresnės, sufokusuotos dėrybos dėl mm, tarifų e, pramonimės prekiams panaikinimo. Taigi, pakartoju, tai nėra visapusiškas priekybos susitarimas. Čia dėmesys yra suteltas tik tai į tarifų panaikinimą iš abiejų pusių pramoninėms prekiams. Dabar dėl to, ką jūs paminėjote dėl sojos, nebuvo jokio įsipareigojimo keisti politikos dėl sojos, buvo tik tai uh, dėl įvairių priežasčių išsiaiš... buvo bandima išsiaiškinti, kodėl yra daugiau sojos importuojama į ES. SND aš galiu pasakyti, kad Europos vadovų taryboje mm, valstybių vadovai pareiškė, kad e, svarbu yra tęsti diskusijas tarp ES ir JAV dėl suskystintų gamtinių dujų ypatingai. Ir čia, jeigu bus kokiu tai veiksmu, tai jie bus iš JAV pusės, nes dabar JAV taiko apribojimus suskystintų gamtinių dujų eksportui. Taip pat dėl tų 30 dienų dabar atsakysiu jūsų klausimą priekybos propagavimo institucija sako, kad turi būti informacija pateikta 30, kongresu 30 dienų iki pa, pasibaigs terminas dėl um, dėrybų. Taigi 30 dienų. Uh, Tai reiškia, kad pranešimas gali būti pateiktas bet kuriuo metu po to, kai 90 dienų terminas pasibaigs per 30 dienų. Keista mum, kad JAF administracija pateikė mm, informaciją kongresui dėl dėrybų, bet nepasitarė prieš tai su mumis dėl to, kaip vyks toliau dėrybos. Na, bet mm, tokia yra tvarka, jie um, pateiks informaciją kongresui, 90 dienų pasibaigus jie ateis pas mus ir kalbėsis, ar mes esame pasirengę toliau darytis ir būtent dėl to susitarimo, kuris leistų panaikinti uh, tarifus pramoninėms prekiams. Dėl to susitarė uh, abu vadovai. Dabar dėl Helmut Scholz klausimo. Jūs tikriausiai žinote, kad prieš detalesnės diskusijas Vašingtoje tarp reguliavimo institucijų mes išplatinome dokumentą valstybėms narėms ir Europos parlamentui, kur pakankamai detaliai išaiškiname, kokie būtų pagrindiniai klausimai, dėl kurių mes galvojame, kad bus įmanoma pasiekti pažangos būtent dėl mm, reguliavimo srities bendradarbiavimo. Dėl farmacijos produktų, kaip žinote, turime pakankamai gerai jau suderinę susitarimą su JAV, kuris gerai veikia ir jis taikomas farmacinėms prekiams. Susitarimas yra plačių užmojų siekiama veterinarinius vaistus ir vakcinas taip pat įtraukti. Ir būtent tas klausimas ir buvo aptariamas tarp reguliavimo institucijų iš abiejų pusių. Dabar dėl medicinos įrangos. Uh, čia kai kurie klausimai jau yra anksčiau aptarinėti su JAV. Vienas iš klausimų, kaip užtikrinti, kad e, medicinos įrangos atsekamumo sistemos būtų suderinamos ir tai kad tos taisyklės, kurias veikia JAV ir, ir ES dėrėtų tarpusavyje ir būtent reguliavimo institucijos tengiasi tarpusavyje pasiekti išsiaiškinti iš tikrųjų, kaip tai būtų galima padaryti, nes tas rytis yra aktuali ir būtų galima iš tikrųjų išanalizuoti atitinkamas mūsų duomenų bazės, ar galima suderinti dėl medicinos įrangos atsakomumo. Kitas dalykas buvo galimybė ES žingsnį žingsnį ir dalyvauti e, daugia šalime sutarime dėl medicinos įrangos kas yra jau padaryta dėl farmacijos prekių. Būtent e, čia bus siekiama išvengti nereikalingo patikrinimo inspekcijų dubliavimo. Tai tokie klausimai buvo aptariami tarp reguliavimo institucijų. Ir panašu, kad bus įmanoma pasiekti pažangos artimiausių ar vidutinės trukmės laikotarpių. Dėl 232 klausimo aš prie, pakalbėsiu vėliau, dabar dėl reguliavimo aspektų. Žiūrint į tuos klausimus, kurie, kuriuos mes aptarėme su JAV, tai yra tik tai vienas toks konkretus klausimas, dėl kurio mes galvojame, reikia kreiptis į tarybą ir prašyti dėrybinių nurodymų. Ir tai yra atitikties įvertinimas. Nes būtent reikėtų tarp JAV ir ES sudaryti susitarimą to klausimo, o to nebus galima padaryti, jeigu mes neturėsime prieš tai gavę iš komisijos dėrybinių nurodymų. Todėl mes galvojame dabar apie tai, kad reikėtų konkretaus mums mandato dėl ateities vertinimo. Mm, to, tai, Tai, kad mes galvojame, kad tais lasnais mums reikia dėrybinio mandato, nereiškia, kad yra kažkokie slėpiami klausimai. Mm, iš tikrųjų, dėl visų mm, reguliavimo srities klausimų, apie ką mes kalbame su JAF, yra informacija ir tikrai mm, tai, ką mes deriname su JAF, nereiškia, kad mes turėsime keisti savo reguliavimo režimą. Mes tiesiog norime pagerinti mūsų bendarbiavimą tarp atitinkamų, tarp abiejų pusių reguliavimo institucijų. Tikrai norėčiau aiškiai pasakyti, kad visos diskusijos dėl mm, reguliavimo aspektų turi būti atskirai vertinamos e, nuo dėrybų dėl e, susitarimo, dėl e, tarifų pramonėms prekiams panaikinimo. Tikrai nereikia tų dalykų suplakti, nereikia to painioti mm, su dėrybomis dėl pramoninių tarifų panaikinimo. Tai yra visiškai atskiri dalykai dar buvo nuoroda į administraciją. Tengo administracija, atsakymas ne. Mes galvojame, kad jeigu būtų grįžtama prie dėrybų dėl visapusiško priekybos susitarimo, tai akivaizdu, kad šiame etape tikrai negalėtumėm to rekomenduoti. Uh, tikrai nebūtų įmanoma surasti subalansuotos pozicijos tokiuose dėrybose. Dabar dėl automobilių. Mums yra aišku, mes galvojame, kad automobiliai turi būti turėtų būti įtraukti į tas diskusijas dėl pramoninio e, prekių tarifų naudojimo. E, JAV nesutinka. Uh, Ir tokia pozicija buvo prieš darybas pradedant ir susitarimas dėl tarifų panaikinimo visoms pramoninėms prekiams išskyrus žemės ūkio produkciją yra visiškai galbūt normalu atsižvelgiant į 24 GAT susitarimo straipsnį, 95 procentai priekybos apimčių būtų apimta. Uh, Man atrodo, tikrai būtų daugiau kaip 90 tarifinių eilučių, aš taip apitikrai sakau. Taigi, įvertinus PPO standartus, susitarimas, kuris neįtraukia žemės ūkio, tikrai atitiktų 24 straipsnį. Dabar dėl lengvų automobilių, čia jau yra kitokia situacija, kadangi uh, Tikrai tai yra didžiulė mūsų dvišalės priekybos su JAV dalis ir jeigu eitų kalba apie tokių prekių neįtraukimą į susitarimą, tai tuomet tikrai kiltų didelė problema dėl sudarinamumo su PPO taisyklėmis ir būtent todėl mes galvojame, kad uh, Mm, tai nebūtų tinkamas variantas. Mes suprantame, kad yra tam tikro susirūpinimo, tam tikrų jautrių momentų dėl automobilių sektoriaus, galbūt gali būti tam tikrų um, diskusijų dėl terminų, bet tuos klausimus galima uh, diskutuoti. Uh, Tikiuosi, kad aš aiškiai viską pristačiau. Dabar jeigu galvojame apie tai, kad grėsmė kyla dėl tarifų kvotų įvedimo automobiliams, tai tikrai dėrybos neprasidės. Kas bus, jeigu prasidės dėrybos ir tada paaiškės kažkuriame etape, kad tokia grėsmė iškyla, tai akivaizdu, aišku, kad dėrybos turės būti suspenduotos. Tikrai negali tai būti, kad bus sudarytas sutarimas dėl tarifų panaikinimo, jeigu išlieka dar grėsmė pagal 232 Mhm. ak, e, teisės aktą. Ir iš tikrųjų tas variantas sutarti dėl kvotos automobilių sektoriui tikrai nėra toks variantas, kuris mums būtų priimtinas, nes tai tikrai akivaizdžiai prieštarautų ir PPO e, e, prievalių įsipareigojimams. Dabar dėl plieno aliuminio, tą klausimą komisijos narė Mastrom nuolat kelia ir visuomet, kai susitinka su uh, ambasadoriumi, visuomet pare... yra atitinkamas straipsnis e, pareiškimuose ir abi pusės tikrai ieško sprendimų dėl plieno ir aliuminio ir subalansavimo sistemos. Kol kas mes dar nematome jokių ženklų, kad būtų kažkokių pasiūlymų iš JAV pusės, kas mums būtų priimtina. Mums buvo pasakyta, kad galbūt JAV galvotų apie kvotas. Uh, Mes vėlgi turime pasakyti, kad kovotos e, nelegalų netitinka PPO ir pramonė tikriausiai tai būtų dar blogiau nei tarifai. Tikrai šiame etape nebūtų e, įmanoma tokiu būdu išspręsti klausimą. E, Makata turbūt pats sudėtingiausią klausimą uždavė. Reikia suprasti tikrai labai specifinį kontekstą, kuriame vyksta tos diskusijos. Diskusijos vyksta tokiame kontekste, kur bandoma išvengti milžiniško priekybinio konflikto tarp JAF ir ES. Taigi tokiame kontekste tai reikia vertinti, ką galima būtų padaryti, kad išvengtumėm tikrai esminio priekybinio konflikto tarp JAF ir ES. Ir reikėtų į visus tos dalykus žiūrėti būtent iš tokio požiūrio taško. Aišku, mes kalbame apie tam tikrą ribotą sritį, tik tai apie pramoninio tarifo panaikinimą, bet taip pat dar atskirai nuo to ir apie atsikties įvertinimą. Uh, Mm, tikrai nemanau, kad šiame kontekste būtų galima pasakyti, kad visa tai turėtų eiti kartu, taip pat ir su skiriumi dėl tvaraus vystimosi. Tai tikrai nėra e, dėrybas dėl visapusiško e, priekybinio susitarimo. Viską reikia vertinti labai specifinėme kontekste, kuriame vyksta tos diskusijos. Okay, so... Taigi, pažiūrėkime, kas įvyks per atimiausias savaitės. Junktinėse valstijose ir komisijos struktūrose. Kitas darbatvarkės klausimas turėtų būti keitimasis nuomonėmis dėl Junktinės karalystės pasitraukimo, e, svarstant prekybos ir ekonomijos partnerystės aspektus, tačiau turime rimtų problemų. Pirmiausiai Liko mums tik 10 minučių iki posėdžio pabaigos. Antra problema nėra pranešėjo. Ir trečia problema, kuri yra pagrindinė, norėtume pasikeisti nuomonėmis su komisijos atstovais ir darybininkų grupės atstovais. Nei vieni, nei kiti nesutiko atvykti į posėdį. įtraukiau šį klausimą į darbo atvarkę. Dėl to, kad žinoma, atsižvelgiant į atskirų komitetų įgaliojimus rytis, buvo akivaizdu, kad mes nebūsime pagrindinis komitetas svarstantis išstojimo susitarimą. Ten bus AFKO komitetas ir kiti. Tačiau e, mums e, reikėjo apie, e, paskelbti politinius, e, tai yra įvertinti politinius e, pareiškimus, kurie buvo paskelbti lapčio 13 dieną, kuri yra tarp kitko, ko ir mano gimtadienis dar dėl prekybos santykių ir būsimų tarpusio prekybos santykių. Tačiau, kaip minėjau, darybininkų ir komisijos atstovai atvykti negalėjo ir kadangi turime mažai laiko, tai siūlyčiau nukelti šį klausimą, jos svarstymą į vėlesnį posėdį. Tačiau jeigu būtų komentarų, tai e, e, prašau, kalbėkite. Žinoma, aš sutinku su siūlymų nukelti šį klausimą į kitą posėdį, tačiau norėčiau užduoti klausimą komisijoje, jeigu būtų salėje jų atstovų. Ir tai yra susijęs su ar e, politinėme pareiškime kalbama apie darybinius įgaliojimus prekybos klausimais. E, koks yra teisinis statusas, ar tai yra tik tai bendro pobūdžio deklaracija. Jeigu tai yra politinė deklaracija, tai turėtume apie tai žinoti, ar jau prasideda darybos dėl prekybos ar ne. Iš tiesų, kiek suprantu, šis dokumentas nėra teisiškai privalomas, nepaisantojame minimi kai kurie prekybos aspektai. Taigi klausimas yra toks, kada bus suteikti įgaliojimai konkrečioms daryboms. Helmutai. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Aš taip pat sutinku, kad diskusija būtų nukelta, tačiau kalbant apie tvarkaraštį mes turėtume ruoštis <clears throat> vėliausiai po gruodžio mėnesio vadovų tarybos, jeigu kitą savaitgalį įvyks skubus vadovų tarybos posėdis kad mes, kaip Tartautinės prekybos komitetas, atsakingas už būsimus tarpusavio santykius prekybinius, turėtume iš esmės apsvarstyti būsimus iššūkius ir savo siekius susijusius su būsimu ekonominiu ir prekybiniu bendradarbiavimu. <clears throat> tam, kad galėtume pasiūsti aišku signalą dėl savo pozicijos ir pasirengti tolimesniems darbams, nes po to jau mm, mes privalėsime mm, atitinkamai įtakoti suteiksimus e, dėrybinius įgaliojimus. Todėl turėtume elgtis atsakingai ir išmintingai. Pans Dartmut. Žinoma, sutinku, kad klausimas būtų nukeltas. Procedūrinio pabudžio klausimą turiu. Ar egzistuoja tų kokios nors aplinkybės, kurioms susiklošius e, komitetas galėtų pareikalauti atsiųsti komisijos atstovai savo posėdį. Mes galime paprašyti, tačiau neturime jokių formalių priemonių priversti komisijos atstovus atvykti į mūsų posėdį. Taigi, Tai reiškia, kad pereiname prie 29-ojo darbo tokios klausimo, mano mėgstamiausio, kiti klausimai jų nėra. Kitas posėdis vyks gruodžio 3 dieną, o šis posėdis baigiamas.